So, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten heute pünktlich. Labas rytas, gerbiami kolegos. Šiandien pradėsime laiku, nes mūsų darbo atvarkė yra labai daug klausimų. Ir iš karto ir pradėsiu nuo pirmojo darbo atvarkės punkto. Tai yra, tai yra nuo, nuo, dėl to, kad septintas darbo atvarkės punktas variklių transporto priemonių garso lygių, lygis bus nukeltas į vėlesnį posėdį. Taip pat balsavimas dėl 17 darbo tvarkės punkto Kadenbach, prane, Kadenbach pranešimas. Dėl jo balsuosime e, taip pat vėliau. Toliau Schnellhardt pranešimas. Dėl jo taip pat balsuosime vėliau. Nėra vertimo? Nėra vertimo į italų kalbą? Läuft es jetzt? Ist eine Übersetzung da ins Italienische? Ar yra vertimas į italų kalbą? Gerai. Mirosla, Miroslav Uški nori pasisakyti. Děkuji vám, eh, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte man galimybę uh, trumpai paaiškinti situaciją, kuri susidarė pastaruoju metu dėl šio pranešimo, nes turiu pasakyti, kad e, dirbdamas Europos parlamente nuolat susiduriu su panašiomis problemomis. Noriu priminti, kad, e, kad šie veiksmai yra finansuojami iš vienos NVO ir Niderlandų vyriausybės, taip pat su šešėliniais pranešėjais iš e, socialistų ir demokratų frakcijos. Šešėliniai pranešėjai man prikišo, kad aš e, pataikauju atitinkamiams lobistams ir galiu pasakyti, kad E, dirbau čia su daug įvairių e, pakeitimų, taip pat su Hansu Martinu Gerhartu, kuris yra automobilių, Europos automobilių gamintojų organizacijos atstovas. Tačiau neatstovauju jokiems interesams, taip pat buvau parengęs atitinkamą lentelę. Ta lentelė buvo pakankamai e, gerai sudaryta, atitinkamai objektyviai sudaryta, dėl to aš ją naudojau ieškodamas kompromisų tarp įvairių e, nevyriausybinio organizacijų, įvairių įmonių e, ir įvairių policinių frakcijų interesų dėrybose. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad šie politiniai kaltinimai, kurie man yra mesti, yra neteisingi. Aš sudarydamas tas lenteles atsižvelgiau ir į kolegės Merkis pasiūlymus, taip pat į profesoriaus Gerhardt pasiūlymus, o ketvirtoje lentelėje yra, yra įvairūs e, transporto komiteto pateikti pakeitimai. Taip pat e, e, nusprendžiau informuoti parlamento pirmininką e, apie tokį, šį incidentą ir kreiptis į kvestorius, nes manau, kad tokiu būdu yra bandoma mane diskredituoti. Ir taip pat taip pat buvo neteisingai pavaizduotas, pavaizduota įmonė Porsche automobilių gamintojas Porsche iš tiesų taip pat atsiribojo nuo tokių kaltinimų. Ir e, nors buvo bandoma e, suklastojus atitinkamus dokumentus e, įrodyti, kad mano veiklą finansuoja Porsche, aš turiu pasakyti, kad tai yra neteisingi kaltinimai ir tai e, yra toks įvykis, kurio nesu dar patyręs savo politinėje karjeroje. Dėkoju. E, mes balsavimą dėl šio pranešimo atidėjome į vėlesnį laiką, dėl būtent šių aplinkybių, kurias pri, pristatė kolega. Ir e, tos visos aplinkybės, jas reiks išsiaiškinti e, be emocijų, o vėliau bus galima dirbti prie šio pranešimo. E, jau informavau, e, apie pakeitimus bus naujas darbo tvarkės punktas šiandien po pietų, tai yra e, ketvirtas darbo tvarkės punktas dėl COP18, tada gardinį pranešimas e, dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, e, o tai yra šiandien ryte, o nuo 10.30 iki 12.30 mes balsuosime. ir tada balsuosime dėl Sony Kadenbeck, Jorgensen e, pranešimų, po pietų balsuosime nuo 15 iki 18 iki 17 valandos, visų pirma dėl horizonto 2020, o po to e, e, balsuosime dėl live, e, dėl abiejų Schnellhardt pranešimų. Naujas E, punktas bus incidentas e, Čekijos Respublikoje su metanoliu e, alkoholiniuose gėrim, gėrimuose. Taigi, tokia bus mūsų darbo tvarkė, galime pradėti darbą. Vertimas šio posėdžio metu yra teikiamas visas kalbas. Šiandien yra vertimas į estų, kruatų ir maltų maltos, maltiečių kalbas, bet tik šiandien. Taip pat norėčiau padėkoti e, lankytojų grupiai, kuri lankosi šiandien mūsų posėdėje. O kai nagrinėsime kolegos Sonik pranešimą dėl e, skaluninių dujų, e, mus filmuos ir e, dėl paskutinio darbo tvarkės punkto, dėl incidento su metanoliu Čekijoje. E, kai svarstysime tą klausimą, e, čia lankysis viena Čekijos televizija. E, kolega Sofoklės Sofoklėjus iš Kipro pakeis kolegę Makanas, atsiprašau, atsiprašau Marva Nikolas. E, kaip pakaitinį narį. Taigi sveikinu naują kolegą atvykus į mūsų aplinkos saugos komitetą. Taigi sveikinu naują narę. E, Birželio 20 ir 21 bei Liepos 9 ir 10 dienos posėdžių protokolai yra pateikti internete. E, taigi nebereikia dabar krauti krūvų popieriaus prie posėdžių salės durų ir tokiu būdu švaistyti popierių. E, dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto, tai yra 18 jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konferencijos šalių, konf, konvencijos šalių konferencija Dohoje. Mes rengiamės šitai konferencijai čia parlamente ir dabar vyks diskusijos šiuo klausimu. E, mes šiuose diskusijose bandysime išsiaiškinti, kaip parlamentas įsivaizduoja, kaip ES turėtų pasisakyti šitoje konferencijoje ir kaip ES įsivaizduoja savo ateities klimato politiką. Galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad mums pavyko e, parengti šią rezoliuciją ir taip pat yra aišku, E, buvo aišku jau pasirengiant ankstesniems konferencijoms, kad mes sugebame reaguoti į realybę ir mes kaip ES turėtume galbūt kvestionuoti kai kurias ES strategijas, tą turėtų padaryti ir Europos komisija ir taip pat turime toliau stebėti tarptautinę situaciją, Tai taip pat parašyta mm, šioje rezoliucijos, šioje rezoliucijos projekte. Mums reikia vystyti tokią klimato politikos diplomatiją. E, aš jau e, dėjau pastangas tą padaryti, bendravau su Europos išorės veiksmų tarnyba ir manau, kad ši tarnyba galėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį šiame darbe. Ir tai E, ir reikia suvokti, kad šis klausimas turėtų e, priklausyti ne nuo vienos ar dviejų institucijų darbo, bet, pavyzdžiui, ir nuo Europos išorės veiksmų tarnybos ir tokiu būdu reiktų vystyti tą klimato politikos diplomatiją. E, kalbant apie šios klausimus, apie taršą, apie emisijas, dažnai yra mūsų tokie teoriniai pasvarstymai, bet dažnai mus realybė nustebina ir tarp mūsų teorinių svarstymų ir realybės atsiranda didžiulės spragos ir dabar turime užpildyti tas spragas dėl to, kad toliau vyksta klimato kaita ir e, tą klimato kaitą labai sunku sustabdyti. E, tas stabdymo kelias yra labai ilgas, o jeigu mes jau pradėtume reaguoti šiandien, bet dėja kol kas negalime pradėti reaguoti šiandien dėl to, kad žinome, kokia yra dabartinė situacija pasaulyje. Taigi, jeigu negalėsime reaguoti dabar, e, tas klimato kaitos stabdymas užsitęs dar 20 ar 25 metus ir tai yra tikrai baisų skaičiai, todėl yra labai svarbu dirbti tarptautiniu mastu, kad užpildytume tas spragas. E, taigi dažnai yra taip, kad atitinkamuose teisės aktuose mes surašome kažkokias teorinės nuostatas, ką reikia padaryti ir patys jas ignoruojame. E, taigi šioje srityje reikia pakeisti savo darbą. Šioje, šiame rezoliucijos projekte mes kalbame taip pat ir apie aviaciją bei laivų transportą. Įtraukėme šios naujus punktus. Su aviacija situacija yra tokia, turime atitinkamus teisės aktus. Manau, kad parlamentas tuo metu buvo tikrai labai drasus ir e, atsižvelgė į tarptautinę šios transporto rušies dimenciją ir e, padarė pakankamai didelį spaudimą, kad e, tarptautinės organizacijos kaip ECAO ir kitos pradėtų diskusijas šią temą ir atrodo, kad e, veiksmai vystosi links to, kad bus sukurta atitinkama tarptautinė sistema, kuri padės radikaliai mažinti e, aviacijos taršą. Nes 2010 metais vien aviacija buvo vien iš aviacijos buvo 11 procentų visos taršos. Tai iš tiesų yra didelis skaičius, todėl reikia e, tarptautiniu mastu koncentruotis taip pat į šią transporto rūšį. E, rezoliucijos projekto, projektą rengia įv, įvairūs kolegos, taigi norėčiau suteikti žodį tiems e, autoriams. Iš pradžių pasisakys Karl Heinz Florence. Dėkoju, kad pristatėte situaciją. E, šiuo metu turiu nedidelę techninę problemą, pamiršau savo akinius. Ir tiesiog pažiūrėsiu, ką man pavyks pasakyti. E, kol kas dar galiu pasakyti, kad e, džiaugiuosi, kad e, mes nagrinėjame šią klausimą, kad įvyko Durban platforma ir galima dėl jos pykti, galima džiaugtis, bet e, faktas yra tai, kad ta platforma įvyko, tai yra tokia platforma, kuri suteikė pagrindą mums bendriems veiksmams, e, bet dėja buvo kol kas padaryta mažai konkrečių veiksmų ir kaip pirmininkas pasakė, yra daug dokumentų, e, netgi galime e, kalbėti apie rekordinį dokumentų skaičių, apie mūsų sąrašus, ką mes padarėme ir ką mes norime padaryti. Ir todėl manau, kad mes turėtume labai e, pamastyti, kad savo reikalavimus keltume labai aiškiai, tačiau turime taip pat nepamiršti, kad tie reikalavimai turėtų būti realūs. Ir jeigu mes vis daugiau reikalausime, tai tai nepadės, tačiau galbūt reikia e, E, man atrodo, būtų svarbiau kalbėti apie sąrašą darbų, konkrečių darbų, kurie jau tiesiog galėtume žymėti varnelėmis, pavyzdžiui, tame sąraše jau atliktus darbus. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie pirmąjį etapą ir antrąjį prasidėjusią etapą, todėl mes turime E, e, kalbėti apie ateitį, nes Kyoto 2 yra tik tai toksai tarpinis sprendimas, jau turime kalbėti apie ateitį, apie konkrečius žingsnius. Kalbant apie konkrečius kažkokius veiksmus, e, pasakysiu, kad reikėtų galbūt įtraukti tokius klausimus nes būtent nauj, tokios inovacinės, naujoves orientuotos šalis klimato kaitos rytyje kelia atitinkamus klausimus. CDM tai yra labai svarbus, aktualus ir man klausimas, o manyčiau, kad jį turime įtraukti. Toliau kalbant apie AAUS, apie anglės kvotas, e, turime pabrėžti, kad yra didžiulis tų kvotų perteklius ir apie tai reikia kalbėti. E, praėjusioje klimato kaitos konferencijoje ES e, mastu tai buvo esminis klausimas. Lenkija tuo metu pirmininkavo ir pirmininkas buvo labai nelankstus šiuo klausimu. E, manau, kad dabar šį klausimą turėtume aiškiai e, paliesti Taip pat e, būtų gerai, jeigu 2014 metais gausime naują EPCC ataskaitą, nes yra labai sunku e, remtis sen, senomis ataskaitomis. Tai ir todėl būtų svarbu e, visose diskusijose gauti kažkokią naują informaciją, kad matytumėme, kokioje situacijoje mes dabar esame. Mokslininkai mums teigia, kad klimato kaitos problema tik išaugo, manau, kad tai yra tiesa, tačiau mūsų veiksmai Europoje ir pasaulyje, bent jau man susidaro įspūdis, tarsi sustojo. Tikiuosi, kad aš klystu, bet man bent jau susidaro toksai įspūdis. Ir todėl e, netgi matau, kad tai, ką aš sakau, ne visuomet e, sutinkama su, e, su susižavėjimu. Va štai man atnešė akinius, taigi mano aklumas baigėsi, viena žmoniš, žmogiška silpnybė bus panaikinta kuriam laikui. Also. Äh, Dabar galėsiu šiek tiek konkrečiau kalbėti toliau. Taigi, E, ta platforma, kuri buvo sukurta praėjusioje konferencijoje, ji turėtų būti išplėtota dar geriau. Mes turime aiškiai pasakyti, kad esminis dalykas yra ne donorai. Ir nežinau, ar visa situacija yra tokia gera, kaip, kaip atsispindi dokumentuose. Norėčiau, kad mes galėtume naudotis ne tik valstybinėmis viešojo sektoriaus lėšomis, bet atrastume ir kitus finansinius šaltinius. E, tai turėtų būti ge pagrindas mūsų veiklai. Tačiau kita vertus, ne tik pinigai, bet ir pajėgumų stiprinimas yra labai svarbus aspektas. Ir šioje srityje mes dar turėtume vystyti tą aspektą, turime didinti pajėgumus ir, ir kurti technologijas, bet aišku, kad technologijos e, kažką kainuoja ir mes neturime atsisakyti lyderės e, e, vaidmens, kad Europa atsisakytų lyderės vaidmens technologijų srityje. Taigi mes turime atitinkamomis sąlygomis e, bandyti neprarasti šio vaidmens ir Kalbant apie tai, kaip vyksta tos klimato kaitos konferencijos, galiu pasakyti, kad manęs tai netenkina. Aišku, čia jungtinės tautos turėtų šitą pakeisti, tačiau kai sėdi e, vienoje salėje su atstovais iš 190 šalių, tai tokioje salėje iškristalizuoti bendrą poziciją yra labai sudėtinga, tai yra praktiškai neįmanoma. Mes netgi matome, kas vyksta ES, kai reikia vienbalsio sprendimo 27 valstybių narių, matome, kas vyksta. Ir jeigu kas nors, kam nors yra bloga nuotaika, jis pasako tam sprendimui ne ir tada visa Europa stagnuoja. Taigi klimato kaitos konferencijose situacija yra dar sudėtingesnė ir aš norėčiau, kad ateityje mes tokiuose klimato kaitos konferencijose gautume realistiškesnius instrumentus, priemonės, kuriais, kur, kurias, kurios pasitelkę galėtume siekti konkrečių tikslų. Norėjau padėkoti visiems kolegoms, su kuriais e, mes kartu kūrėme šį rezoliucijos projektą. Atrodo, kad tarp frakcijų vyrauja sutarimas dėl tam tikrų klausimų ir manau, kad šio darbo pabaigoje e, mes vis tik turėsime tą padarytų darbų sąrašą ir galėsime pasididžiuoti, kad tie darbai yra jau padaryti. Mes esame tarsi sudarę E, tų darbų, ką reikia padaryti sąrašą, bet netgi Europoje patys e, nebūtinai reaguojame į tą sąrašą, todėl turime nusekliau reaguoti į tai, ką, kas atsispindi įvairiose dokumentuose. E, atsiprašau, baigdamas noriu atsiprašyti už tai, kad tokį neįgalų pasisakymą čia pateikiau jums. Dėkoju, toliau Dan Jorgensen. Thank you, Chairman. And... Dėkui, ponė pirmininkė. E, kolegos, manau, yra teisūs, sakydami, kad mokslininkai dabar jau gali konkretesnius rezultatus pateikti, kuriais galima remtis. Turiu galvoje klimato kaitą ir ko gero ta kaita ir ta realybė yra da, daug baisesnė, negu kad mes galėjome įsivaizduoti. Ir tie patys baisiausi scenarijai, ko gero, yra įmanomi. Turiu galvoje PCC ataskaitą ir galbūt tie mūsų patys baisiausi scenarijai netgi yra iš tiesų per daug optimistiniai. COP 17 susitikime, kuris vyko praėjusiais metais, praktiškai nieko gero nepadarėme. Kai kurie teigia, kad tai buvo labai didelė sėkmė Europos Sąjungai, nes pirmą kartą sugebėjome sutelkti šalis, kad jos pasirašytų teisiškai privalomą, įpareigojantį susitarimą. Galbūt jei atskirai tą klausimą pažiūrėtume, tai taip, tai yra naudinga, bet problema yra ta, kad E, turime galvoti ne tik apie tą susitikimą ir apie to susitikimo rezultatus, bet kokie terminai ten yra nustatyti. Ir visa tai turi būti padaryta vėliausiai iki 15 metų. Bet žinome, kad kai kalbame apie terminus ir jungtinės tautas, tai realiai tai reiškia ne anksčiau kaip 15 metais ir ko gero viskas gali nusitempti E, net iki 2020 metų, turint galvoje tai, ką turime padaryti, kad stabilizuoti klimato kaitą, kad neleisti, kad klimatas šiltų daugiau kaip dviem laipsniais, tai iš tiesų tai, kas numatyta per COP17, yra nepakankama. Mes norime sumažinti išlakas nuo 25 iki 40 procentų iki 20 metų ir net iki 80 procentų iki 2050 metų. Jei mums tą pavyks padaryti, e, tai, tai galbūt mes išlaikysime mm, tą dviejų laipsnių ribą, bet mokslininkai dabar m, mm, sako, kad tie du laipsniai irgi galbūt yra per daug optimistinis skaičius. Taigi iš tiesų džiaugtis nėra dėl ko. Ir reikia e, siekti, reikia būti da, dar ambicingesniems, negu kad dabar esame nusistatę savo tikslus. Mūsų rezoliucija, manau, yra subalansuota. Pritarčiau pirmininkui, kuris sakė, kad turime ieškoti ir kitų poveikio priemonių. Jis paminėjo klimato diplomatiją. Ir nors galbūt politiškai būsiu nekorektiškas, bet noriu pasakyti, tai kaip elgesi Lenkija, pirmininkaujanti Lenkija per COP17, tai buvo skandalinga, nes Lenkija atstovavo ne Europos Sąjungai, o savo šalies interesams. Ir, ir net jei dvi minutės mm, yra bandoma prastumti savo šalies interesus per visą sustikimo laiką, tai reiškia, kad ES praranda mm, savo patikimumą. Ir mes savo ataskaitoje taip pat norime pabrėžti, kad Europos parlamentas turėtų būti traktuojamas rimčiau, į jį turi būti atsižvelgiama uh, rimčiau, Europos parlamento vaidmuo turi būti rimtesnis, jis turi dalyvauti tose dėrybose ir nesuprantu, kodėl taryba ir komisija. Neparodo mums bent jau minimalios pagarbos ir neįtraukia bent jau mūsų pirmininką į koordinacinių posėdžių dalyvių sąrašą, į, į, į stebėtojų sąrašą uh, e, COP susitikimų stebėtojų sąrašą. Ir tą klausimą turėtume iškelti, kodėl mūsų pirmininkas nedalyvauja koordinacinėse posėdžiuose, bent jau stebėtojo vaidmenį. Dėkui. Toliau kitas kalbėtojas Setu Hasi. Dėkoju. E, pritarčiau Karl Hans Florensui ir Jurgesenui dėl to, e, kokias mokslinės žinias turime klimatologai, mokslininkai klimatologai yra labai sunerime. Bent jau tie, su kuriais man teko susitikti, sako, kad galimybė išlaikyti klimato kaitą, klimato atšilimą neviršijant dviejų laipsnių yra tikrai labai nedidelė. praktiškai visai neturime laiko laukti ir nieko nedaryti. Žinome, kad Arktikos ledynai tirpsta yra parengta šiemet nauja ataskaita. Prieš penkerius metus, kai buvo ankstesnė ataskaita, e, tada tai buvo iš tiesų pritrenkianti žinia tarptautinėje spaudoje, o dabar situacija pagal naujausią ataskaitą, nors yra daug dramatiškesnė, dėja žiniasklaidos dėmesio nepatraukė. Ir aišku, svarbiausia yra ne tai, kas yra e, spaudos straipsnių antraštėse, bet ką realiai darome. Ir reikia, kad ES prisimtų lyderės vaidmenį siekiant tarptautinių pastangų šioje srityje. Per COP šalių sustikimą šiemet vienas iš svarbiausių klausimų, dėl kurių reiks apsispręsti, tai yra formalus sprendimas dėl antro Kyoto protokolo įsipareigojimų laikotarpio ir tam reikia ES sprendimo dėl e, papildomų kvotų apivartinių taršos leidimų sistemoje. Taryba priima tarybos išvadas vieningų balsų. Bet tam vieningumui sutartyje dabar nėra jokio teisinio pagrindo, kaip ir nebuvo anksčiau iki Lisabonos sutarties. Tiesiog yra tokia tradicija yra tokia tradicija ir taryba galvoja, kad sprendimus reikia priimti vieningai. Taigi, dabar aiškiai suprantame, kad mums reikia aiškaus ES, tvirto ES vadovavimo ir reikia siekti, kad baigtųsi tie e, išvadų prieimimai vieninga balsų dauguma. Ir norėčiau paklausti komisijos atstovo, esančio mūsų salėje. Aišku, kad vienas iš svarbiausių klausimų yra panaikinti e, tą trūkumą, tą, tą plyšį tarp nacionalinių įsipareigojimų ir to, ką realiai reiktų padaryti, kad galėtume sustabdyti klimato kaitą bent jau iki dviejų laipsnių. Dėkoju, toliau kitas kalbėtojas Jolainen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dalyvavau trijose klimato kaitos konferencijose Ir atrodo, kad visuomet susidurėme su ta pačia dramatiška situacija, kad jau net ir pasirengimas konferencijoms būna labai sudėtingas. Šį kartą situacija taip pat tokia pati. Ir matosi, kad parengiamoje konferencijoje mes net negalėjome sutarti dėl procedūros, nekalbant jau apie kai kuriuos e, turinio klausimus. Bankokė situacija pagerėjo, tačiau laikas e, bėga ir mums reikia kažkokio tai rezultato Dohos konferencijai, kad galėtume padaryti, priimti kažkokius sprendimus. Ir šios rezoliucijos trečioj, trečiame e, straipsnėje, trečioje dalyje yra kalbama apie tai, kad mes turime tam tikrų abejonių. Manau, kad tokią formuluotę reikia sustiprinti ir, ir sakyti, kad mes turime griežtų abejonių ir e, turime daryti viską, kad Dohoje būtų priimti konkretų sprendimai dėl klimato kaito sustabdymo. E, Satuhas ir kiti kolegos paminėjo, mums reikia e, in, integruoto protokolo ES turėtų e, suvokti, kad kad čia nebus galima atstovauti nacionaliniams interesams, tuos dalykus reikia išspręsti ES viduje, negalime E, dėrybose dėl Kijoto antro protokolo kelti kažkokius nacionalinius interesus. Aišku, sudėtinga situacija susidaro Rusijai ir Ukrainai, nes jos nėra Europos Sąjungoje. Čia galbūt komisijos atstovai galėtų pasakyti, E, kokia yra dėrybų situacija. Jeigu Kijoto 2 protokolas galios 5 ar 7 metus, tai tuomet Europos Sąjungai tas 2020 metų terminas būtų netgi labai patogus, nes mes turime 2020 strategiją, turime tikslus iki 2020 metų, todėl e, e, tie keli metai turėtų e, eiti iš vien su mūsų įvairiomis strategijomis. Tačiau um, matau dabar, kad vyrauja tokia nuomonė, kad jeigu e, septynim, septynerius metus galios tas protokolas, e, tai tuomet turime kalbėti ir apie kitus tikslus, nes mes negalime užsibriežti septyniems metams tų pačių tikslų kaip ir penkiems metams. Todėl man labai gaila, kad e, Europos Sąjunga visiškai pamiršo tą 30 procentų tikslą iki 20, 2020 e, metų ir mūsų rezoliucijoje šis tikslas neatsispindi, nors mokslininkai sako, kad tas tikslas galėtų būti nuo 25 iki 40 procentų. Tai yra tokie abstraktus pasakymai, jie mūsų neįpareigoja ir mes žinome, kad jau dabar e, mes, mums pavyko sumažinti e, CO2 emisijas iki 17,5 2,5 procento, o dabar yra tik 2012 metai. Taigi manau, kad parlamentas gali žymiai ambicingesnį tikslą įrašyti į rezoliuciją. Ir nors ir kaip sudėtinga būtų e, patvirtinti tą tikslą plenarinėme posėdėje, vis tiek mes turime būti e, ambicingi. Aš pritariu Satu Hasi, kad jeigu ES atsisakys lyderės vaidmens, tai mes tikrai daug prarasime. Dohoje reikia kalbėti konkrečiai apie finansavimą, nes e, kol kas e, nėra nieko konkretaus dėl finansavimo, mes tarsi e, klaidžiame rūke, ypač kalbant apie ta, tos naujoviškus finansavimo būdus, ne, galbūt finansinių sandorių apmokestinimas būtų vienas elementas, galbūt anglės dvideginio apmokestinimas būtų vienas elementas, galbūt priekyba apivartiniais taršos leidimais galėtų būti vienas elementas, tačiau mes turėtume vis tik tai jau pradėti kalbėti konkrečiai, nes jau dabar yra 2012 metai ir mes matome, kad finansavime yra spraga, todėl turime imtis konkrečių veiksmų. Ir galiausiai norėčiau uh, uh, išreikšti vilti, kad ministrų taryba pasieks susitarimo prieš konferenciją, ne taip, kaip buvo Kankūne, e, kad jau vykstant klimato kaitos konferencijai buvo sušauktas e, ministrų specialusis posėdis, kur buvo bandoma susitarti, nes iš tiesų bus labai sudėtinga situacija, jeigu mes bandysime atstovauti skirtingas pozicijas, mes turime iš tiesų elgtis drausmingai ir daryti viską, kad būtų pasiektas susitarimas. Uh, E, klimato kaitos susitarimas, kuris turėtų būti pasirašytas 2015 metais, iki jo liko nelabai daug laiko. E, o mes dar nesusitarėme netgi dėl esminių dalykų. Todėl aš pritariu Dan Jorgensen, kad dabar yra anksčiausias laikas, kai mes turime kažką padaryti ir turime dėl Dohos konferencijos bent jau esminių dalykų susitarti e, prieš kažkokius dar konkrečius sustarimus dėl konkrečių e, tikslų. Toliau paskutinė mano pastaba. Kataras, iš Kataro yra gautas kvietimas Aš nežinau, kokie, koks yra mūsų požiūris, nežinau, kokios yra Kataro pozicijos e, tarptautinėje klimato kaitos programoje. E, aišku, labai gerai, kaip paaiškėjo Meksikoje, kad paskutiniu metu Pietų Afrika įsijungė, todėl manau, kad e, e vis tik tai reiktų e, koordinuoti veiksmus, čia matyti pirmininkaujančios valstybės uždavinys. Dėkoju. Toliau Jan Gerbrandi kuris kalbės kolegės Korin Lepaš, kuri taip pat yra šios rezoliucijos autorė vardu. Ne. Ačiū pirmininkė, Korin Lepaš dėja negalėjo atvykti į posėdį. Pirma mintis, kuri man ateina į galvą svarstant šį klausimą, ruošiantis busimajam aukščiausio lygio susitikimui Katare tai e, pirmiausiai nugalvoti apie cinišką padėtį tarptautinėse darybose dėl klimatos kaitos, klimato kaitos, nes Kataras, Katarui tenka mm, didžiausia e, dalis CO2 emisijų vienam gyventojui visame pasaulyje ir būtent šioje šalyje vyksta darybos dėl e, kovos su klimato kaita, tai tikrai ciniška situaciją. Aš nekartosiu kolegų minčių, nesu labai optimistiškai nusiteikęs dėl to, kas e, gali vykti Dohoje, ypač turint omenyje, kad dėrybos dėl Kyoto protokolo pakeitimo didžioji dalis turės jų vykti po Dohos, tačiau vis tiek mes turime tenai vykti. Ypač Sato Hasi ir Jo Lainin jau minėjo daug svarbių dalykų, kurių nekartosiu, bet manau, kad e, svarbu kalbėti ne tik apie Europos lyderystę tarptautiniuose forumu, forumuose, tačiau taip pat e, įvertinti ir Europos atliekamus veiksmus ir čia mūsų užmojai galėtų būti daug platesni nei pas, per pastaruosius keletą metų. Aš jau kelis metus kartoju vieną dalyką susijusi su subsidijų panaikinimu teršėjams. Apie tai jau kalbame daug metų, tačiau nesame parengę rimto veiksmų plano, kad jų atsisakytume. Nesame numatę aiškių užfiksuotų terminų. Taigi noriu paklausti komisijos, kada pastaroji pateiks konkrečių pasiūlymų šioje srityje. Kitas ir paskutinis pastebėjimas e, apie ekonomikos krizę, tačiau tai nereiškia, kad e, mes e, neturime investuoti į tas sritis, kuriuose esame įsipareigoję kovoti su klimato kaita. Kol kas mes tik tai 64 procentais įvykdėme savo prisimtus įsipareigojimus, skiriame jiems atitinkamą finansavimą. Jeigu nesimsime veiksmų dabar, tai mums prireiks vėliau daugiau pinigų. Taigi noriu klausti komisijos ir tarybos atstovų, ką ketiname padaryti, kad rimtai pradėtume vykdyti tuos įsipareigojimus, kuriuos anksčiau prisėmėme. Ačiū, dabar kolega Prodi kalbės. Ačiū pirmininkė. Man tikrai kyla didelis nerimas dėl dabartinės padėties. Esu visuomet, kai pasiekiama tam tikra pažanga, įgyvendinant atitinkamas priemonės, galima pastebėti ir tam tikrą bendros stacijos pablogėjimą. Pažiūrėkime, kas vyksta su Antarktidos ledynais tirpsta du ar tris kartus greičiau nei buvo prognozuojama. Štai tik vienas pavyzdys. Šią informaciją iš žiniasklaidos išgirdome pastarosiomis dienomis. Manau, kad turėtume iš naujo apsvarstyti, kokią padėtį esame patekę. Pavyzdžiui, pasaulinis e, žemės atšilimas, jis sukelia šiltnamio efekto dujas ir nesvarbu, iš kur jos patenka į aplinką, poveikį patiria visas pasaulis. O tai parodo, kaip visos e, pasaulio šalis glaudžiai tarpusavėje susiję ir viena nuo kitos priklauso. O tai reiškia, kad mes turėtume labai kritiškai įvertinti suverenumo koncepciją. Jei esame priklausomi vieni nuo kitų, tai suverenitetas nėra absoliuti savoka. Taigi turime ieškoti geresnio pagrindo busimiems susitarimams. Klimato diplomatija yra geras dalykas, tačiau turime aiškiai suvokti, kokiu pagrindu remiamės siekdami pažangos. Mums reikia siekti didesnio klimato kaitos teisingumo ir į balio deklaraciją dar nepateikime politinio atsako dėl atsakomybės pasidalymo, nes tai turėtų tapti pagrindiniu mūsų veiksmų tikslu, būdami pramoninėmis šalimis esame atsakingi už didžiąją dalį jau išmestų šiltnamio efekto dujų į aplinką, todėl tą savo atsakomybės dalį turime atitinkamai prisimti besivystančių šalių atžvilgių. Klimato kaitos teisingumas reiškia mėginimą suvokti, kaip reikėtų paskirstyti taršos, teisės taršos leidimus tam, kad pramoninės valstybės prisijimtų didžia, didesnį atitinkamų sąnaudų, finansinių sąnaudų dalį turint omenyje mūsų didesnį atsakomybę už šiltnamio efekto dujų emisijas. Manau, kad turėtume pamėginti atsisakyti nemokamų taršos leidimų, išskyrus e, tą tvarę jų dalį. Jeigu norime penktadalių sumažinti CO2 koncentraciją atmosferoje, jei, jei siekiame dviejų laipsnių klimato atšilimo, tai turime sumažinti emisijas penktadaliu, tai 20 procentų, kurie lieka, jeigu jie yra tvarūs. Juos būtų galima palikti tą 20 procentų dalį busimoms kartoms e, ir likusioms pasaulio valstybėms e, ir tos taršos leidimus būtų galima atiduoti nemokamai, o kiti taršos leidimai turėtų, už juos reikėtų mokėti. Taigi toks mano įsivaizdavimu turėtų būti klimato kaitos teisingumas ir taip būtų galima išsaugoti žmonijos teisės į gamtinius išteklius. Ta teisė taršos teisė būtų viena iš tų specifinių, ypatingųjų teisių. Ir jeigu nenorime, kad rybos užstriktų, turime tokią poziciją pristatyti, galbūt jau yra šiek tiek per vėlų, tačiau turime aiškiai suprasti, kad e, nereikia turėti per didelių iliuzijų. Jei Tik tuo atveju, jei rimtai imsimės darbo, sėkmė užtikrinti klimato kaitos teisingumą, tai rasime problemos sprendimą, priešingų atveju mūsų laukia katastrofa. Pirmininkas, ačiū, pana Prodė, dabar į tą korgalą dvi minutės kalbės. Ačiū, pirmininkė. Surstydama ir vertindama rezoliucijos nuostatas ir siūlomas išvadas, ne, neišvengiu tokio įspūdžio, kad vertinant Durbano rezultatus, rezoliucijos nuostatos yra per daug optimistinės, nes siekiant sumažinti emisijas, akivaizdu, kad e, Durbane pasiekti susitarimai bus praktiškai beprasmiški. Jeigu vertinsime Durbano rezultatus, tai 27 ES e valstybės narės, 10 e, kitų nedidelių teršėjų prisim, prisiminė e, prisėmė tam tikrus įsipareigojimus, o visos kitos neprisėmė. Taigi prisimti įsipareigojimai apriektų tik 15 procentų visų pasaulio emisijų. Nedaugiau. Tai reiškia, kad tas pagrindas, dėl, dėl kurio buvo susitarta Durbane, negali būti mano vertinimu e, tas pagrindas ateities veiksmams, nes ko net Rusija, Japonija ir Kanada pasirinkusios yra, tai yra didėjai teršiai yra pasirinkusios kitokį požiūrį. Jos nenustato viršutinių taršos ribų, jos tik tai e, bando vykdyti klimato politiką šiek tiek kitų aspektų, dekarbonizuodami ekonomiką. Mes esame įpratę kalbėti, kad esame lyderiai, kad imamės iniciatyvų, tačiau e, lyderiavimas e, turėtų reikšti arba turėtų atrodyti taip, kad kitos šalis seka mums iš paskos, tuo tarpu mes praktiškai atsiliekame. Uh, šioje srityje ir klimato darybose ES niekuomet nebuvo lyderė, mūsų sistema nėra veiksminga, ji brangi, brangiai kainuoja, lietai veikia ir joje nesama veiksmingų paskatų mažinti emisijas. Tai reiškia, kad verslui mes jokių būdų negalime uh, pasiūsti teigiamo signalo ir aš tikrai labai tikiuosi, kad mes peržiūrėsime dar kartą savo pasirinktus metodus ir strategijas. Pirmininkas, ačiū. Turime apsiriboti, apriboti kalbėjimo laiką iki dviejų minučių, priešingų atveju nespėsime baigti. Dabar Petris Lyzė, ačiū pirmininkui, ačiū bendrautoriams. Šiandien ryte esu šiek tiek pasimetęs, žinau, kad klimato kaitos klausimai vertintini labai rimtai, tačiau manau, kad nebūtų nei politiškai e, protinga, nei galbūt korektiška pristatinėti pasaulio pabaigos scenarius. Dabar netgi jeigu mums nepavyktų įgyveninti klimato kaitos tikslų, pasaulis dėl to nežus tai taip pat nereiškia, kad e, kiti pasaulio regionai nėra pasirengę imtis kokiu nors veiksmu. Jeigu mes e, norime, kad piliečiai pritartų mūsų klimato kaitos e, politikai, tai turėtume vengti pasaulio pabaigos scenarijų, nes šiemet dar ne per vėlų, kitais metais taip pat dar nebus per vėlų, aišku. Kuo greičiau viską pradėsime, tai tuo mažesnis bus žalos mastas. Ir Reikia suvokti, kad ten nepradėsime vykdyti aktyvios klimato kaitos politikos arba kovos su klimato kaita, tai dėl to labiausiai nukentės skurdžiausi visuomenės sluoksniai. Taip pat nesame vieni šioje kovoje. Noriu atkreipti dėmesį į 15 punktą, kurioje pristatoma mūsų pozicija dėl oro ir jūrų transporto. Noriu paklausti komisijos, ar Durbane, tiksliau Dohoje, atsiprašau, tai vaidins kokį nors vaidmenį ir ar, ar tas, ta durbanės daryta sąjunga su e, skurdžiausiamis valstybėmis čia galima mums patitarnauti. Jolaininas vėl grįžo prie 30 procentų tikslo. Manau, kad e, žlugus Aikono pranešimų mes e, iš, iš to turėtume pasimokyti ir jeigu mes būtume anksčiau pritvirtinę 15 procentų tikslą, jau būtume žengę nemažą žingsnį į priekį, todėl dabar nereikia kalbėti apie 30 procentų tikslą, o laikyti e, priimtų kompromisų patvirtintų tam, kad galėtume tikėtis apskritai kokios nors pažangos. Ačiū dabar. Pone Hilmer. Ačiū. Europą atsakinga už 12-15 procentų šiltnamio efektų durų, dujų emisijų. Didžiausi teršėjai nėra pasirengę pasirašyti starimo dėl emisijų mažinimo. Pirmininkausiant Lenkijai buvo pasirašyti privalomi susitarimai dėl e, klimato e, atšilimo dviem laipsniais atitinkamo tikslo. Lenkija taip pat uh, laikosi pozicijos, kad reikia visoje Europoje ir pasaulyje mažinti emisijas 20 procentų. COP17 buvo laikoma sėkme, o ne pralaimėjimu. Taigi negalima kaltinti Lenkijos pirmininkavimo dėl to, kad ta sėkmė nebuvo e, pakankama. Galima įrašyti savo pasiūlymus e, labai daug nuostatų, tačiau klausimas, ar Indija, Kinija, ar Rinkties valstijos tai yra didžiausi teršėjai, tiems pasiūlymams pritars. Aš manau, kad Lenkija siekia pasaulinio susitarimo užsibrėžiant 20 procentų tikslus ir tai yra realistinis požiūris, nebent aš klystu, nebent kolegos žino, kad galime tikėti sėkmės e, nustatydami 25-30 procentų tikslus. Kyla grėsmė, kad nesusitarus emisijos bus perkeltos į kitas šalis, tai yra tas, kurios nenori pasirašyti po mūsų pasiūlymais, tai reiškia, Turime suvokti, kad tokiu atveju iš Europos išsikels verslas, didės ES nedarbas. Dar noriu priminti kolegoms iš Danijos, kurie kalbėjo apie blogą Lenkijos pirmininkavimą, kad Danija mums neatstovavo geriau, kalbant apie Šengeno erdvės klausimus. Ir Danijos pirmininkavimas, kaip žinia, jau e, pasibaigė. Taigi, ačiū. Pirmininkas, ačiū šiandien mes svarstome pasirengimą COP18 konferencijai, o ne pirmininkaujančių šalių veiksmus ir jų įvertinimą. Taigi tą noriu visiems priminti, mėly kolegos. Pirmiausiai Marita Ulskov, kalbės minutės, po to Jaroslav Utski. Eh, eh, Dėkui. Aišku, pirmininkaujantį valstybę vaidina svarbu vaidmenį. Ir galbūt e, buvo galima kažko pasiekti, nes iš tiesų e, viskas prasidėjo jau Kopenhagoje, dar kuomet Švedija pirmininkavo Europos Sąjungai. O kalbant apie e, konferenciją Kopenhagoje, tai buvo e, tuo metu pirmininkavo Danija. Taigi tiek Švedijai, tiek Danijai pirmininkaujant, abi tos pirmininkaujančios valstybės padarė konferencijoje daug klaidų. Aišku, tai yra susijęs su tuo, kas atsitiko JAV ir su situacija JAV ir, ir su ta situacija, kad Obamai nepaliko, nepavyko pasiekti to, ko mes iš jo tikėjomės, bet mes taip pat padarėme klaidų ir iš karto dėl tų klaidų kilo dideli e, konfliktai su kitomis pasaulio šalimis, su, su tomis šalimis, kurios nepriklauso nei ES, nei JAV. Taigi e, visi padarėme klaidų ir ateityje reiktų daryti viską, kad darytume mažiau klaidų. Ir galbūt būtent dėl tų klaidų buvo mūsų ambicijos sumažintos dėl e, klimato kaito, kovos su klimato kaita. Ir dabar matyt negalėtume tiesiog didinti tų ambicijų, mes turėtume e, realistiškai įsivaizduoti savo tikslus užsibriežti realius tikslus. E, Satuhasi, Jolainen ir kiti kolegos yra teisūs. E, e, Kijoto tasa e, turėtų būti pagrindinis tikslas e, ateinančioje konferencijoje. Taip pat yra labai svarbu spręsti finansinius klausimus. Mes negalime kalbėti tik apie tai, ko mes norime, mes turime kalbėti apie tai, ką konkrečiai mes darysime. Taigi konkretus tie klausimai yra Kyoto protokolas ir finansavimas. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų bendradarbiaujama su komisija, dar iki susitikimo mes norėtume išgirsti, kokie yra rezultatai, ką komisija ketina daryti, norime žinoti, ką, e, kartu galėtume padaryti, mums reikia atliktinų darbų sąrašo, nes kitaip mes ne, ne, negalėsime apžvelgti visos situacijos. Ponas Uški. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti tokį klausimą. Aš esu vienas iš šios rezoliucijos autorių, tačiau galiu pritarti, kad, turiu pasakyti, kad nesu nusiteikęs taip optimistiškai ir nesu patenkintas tuo, kaip vystėsi situacija. Uh, tose klimato kaitos konferencijose. Veiksmų planas buvo paminėtas jau Balyje, e, tačiau kai grįžome iš Balio, tarsi atrodė, kad viskas aišku, kad reikia tik kitos konferencijos, kad pasiektume tikslų, tačiau vis tik nepavyko pasiekti pasaulinio susitarimo. Ir kitos konferencijos, e, kurios sekė, paskui jos buvo pas, beveik pasmerkto žlugti ir buvo netgi kilęs klausimas, ar iš vis įmanoma tęsti dėrybas. Ir e, mes čia ne tik šitame parlamento komitete, bet ir ES apskritai e, pasiekėme maksimumą. E, Europos Sąjungoje. Tai yra viena iš sutarties šalių pasiekė maksimumą. Mes padarėme viską, ką galime dėl emisijos, e, dėl taršos leidimų, dėl, e, dėl kitų klausimų. Taigi mes nuveikėme tikrai daug, tačiau e, kitos sutarties šalis, kaip pavyzdžiui Kinija, jos iki šiol beveik nieko nepadarė. Ir E, tokiu būdu netgi sustiprino savo konkurencingumą pasaulio rinkose. Todėl galiu pasakyti, kad mes, Europos Sąjunga, e, aplinkosaugos diplomatijos srityje e, neturime tų priemonių, kurios padėtų mums daryti spaudimą, kad, kad būtų siekiama tikslų. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Metzger Jis yra komisijos klimato generalinio direktorato atstovas. Buvo užduota daug klausimų, todėl norėčiau, kad jūs juos pakomentuotumėt, ypač kalbant e, apie įgyvendinimą, nes kai kada Europoje susidaro tokia situacija, kad mes užsibrėžiame labai aukštus tikslus, aukštiname kažkokią konferenciją, sakome, kad ji buvo labai sėkminga, arba sakome kaip tik, kad ji buvo labai nesėkminga, o tarsi tarpinio varianto nėra. Manau, kad mums reikia pakeisti savo požiūrį, reikia pakeisti darbo metodus. E, taigi, ką galėtų pasakyti komisija, kaip reiktų įgyvendinti tikslus, ką reiktų padaryti, kad e, tokia konferencija būtų sėkminga. Ir visų pirma, reikia taip pat kalbėti apie mūsų darbą. Ir nor, turėčiau, norėčiau dar išreikšti vieną prašymą. Norėčiau paprašyti, kad Europos parlamento delegacija būtų pilnai įtraukta į, į konferencijos dalyvių sąrašą, nes iš tiesų tarp parlamento kolegų yra uh, daug kolegų, kurie dirba šioje srityje, o mes kol kas turime tik stebėtojų statusą, mes nepriklausome dėrybininkų komandai ir kolegos, kai kurie kolegos mano, kad jų vieta vis tik būtų e, tarp dėrybininkų. O kuomet eis kalba apie įgyvendinimą, tai tuomet juk jums reikės e, parlamento narių, kad būtų galima įgyvendinti e, tuos tikslus, kad būtų galima juos perduoti e, visuomeniai. Todėl mums reikia, kad mes, Europos parlamento atstovai, būtume pilnai įtraukti į darybininkų komandą. Tikiuosi, kad tai ateityje pavyks. Prašau, ponė Metzger. Mm, dėkoju. Mm, gerbiamas pirmininkė, dėkoju už tai, kad suteikėte man galimybę šiek tiek pateikti informacijos apie pasirengimus Dohos Mm, konferencija. Visi, konferencijai visi suprantame, kad tai nebus ypatingai reikšminga konferencija. Bet mes suprantame, kad reikia dėti pastangas, kad tarptautinės dėrybos dėl klimato kaitos judėtų į priekį. Pirmiausia, ką norime pasiekti Dogoje, Dohoje, tai yra tęsti Kyoto protokolo ir antrąjį įsipareigojimų laikotarpį. Pagal šį protokolą, kuris prasideda 13 metų sausio 1, turime baigti darbą dėl balio veiksmų plano. Ten dar yra klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti, tai yra naujieji rinkos mechanizmai, taip pat įgyvendinimo uh, klausimai turiu galvoje ne tą įgyvendinimą, mm, kuris vyksta ES, bet tai, kas vyksta Indijoje, Kinijoje, Rusijos federacijoje, Junktinėse Amerikos valstijose, kurios yra įsipareigoję pagal konvenciją ir mums reiktų iš tiesų siekti, kad jie įgyvendintų tai, ką yra pažadėję. Trečias dalykas yra Durbano platforma ir čia svarbiausia būtų pabandyti uh, E, kreipti diskusijas mums norima kryptimi per ateinančius trejus metus Bonoje. Nepavyko pasiekti daug, e, tiesiog vyko diskusijos ir kovos dėl darbo tvarkės, bet Bankoke diskusijos buvo labai konstruktyvios. Ir dabar jau matome, į kokią formą įgyja mm, planuojamas mūsų darbas, ypač 13 metais. Toliau e, emisijų E, problema. Daugelis kolegų tą minėjo. Ir po Durbano, tai kas nuspręsta Durbane, vargu ar 2 procentus, ar, vargu ar pavyks pasiekti tuos 2 laipsnius, kurių siekiame. Bet e, kai vyks dėrybos Dohoje, JAV dėl E, rinkiminių kampanijų, neturėsime tokios tikros vyriausybės, bus tik mm, asmenys, kurie negalės tvirtai įsipareigoti JAV vardu. Ir yra nemažai valstybių narių, yra nemažai pasaulio valstybių, kurios nelinkia e, įsipareigoti tarptautiniu mastu, taip pat ir Kataras Malazija, Malazija, Tailandas, Vietnamas, besivystančios šalis siekia kažko klimato kaitos rytyje, bet neturi jokių tarptautinių įsipareigojimų kol kas. Toliau papildomos priemonės, e, tokios priemonės galėtų būti e, subsidijų atsisakymas iškastiniam kūrui. E, tai yra iniciatyva į kurią reiktų įtraukti kuo daugiau valstybių, nes tai prisidėtų prie emisijų mažinimo. Toliau juodosios anglės, e, fluorescentinės dujos, kova su miškų kirtimu. Visi šie dalykai galėtų padėti mažinti emisijų išlakas ir, ir e, iš tiesų mažinti tą spragą e, tarp to. Uh, uh, ką dar turime padaryti. Kitas aspektas yra finansavimo aspektas. Europos Sąjunga yra paskyrusi lėšas 12 metams ir turime siekti, kad 100 procentų įvykdytume savo įsipareigojimus, kuriuos padarėme Kopenhagoje Bet turime, aišku, neužmiršti ir 13 ir 14 metų perspektyvos ir manau, kad čia parlamentas galėtų prisidėti, nes parlamentas e, prims sprendimą per keletą ateinančių savaičių dėl 13 metų ES biudžeto. Ir aišku, kad e, tai bus tas sprendimas bus labai svarbus ir Dohoje. Dar keletas dalykų, kuriuos norėčiau paminėti, tai yra tie priskirtieji kiekio vienetai ir Kyoto protokolas. Tas klausimas yra labai svarbus valstybėse narėse. Ir Dohoje šiuo klausimu turi būti primtas labai svarbus sprendimas. Norėčiau priminti Jums, kad Europos Sąjungoje jau yra primtas sprendimas 2008 metais kai patvirtinome klimato ir energetikos e, paketą, kad tie papildomi priskirtieji vienetai negali būti naudojami atskirų e, valstybių narių. E, taigi mes kaip ir pažabojome šią problemą siekdami gyvendinti savo 20 procentų tikslus. Švaraus vystimosi mechanizmas. Tai susiję ne tiek su CDM e, testinė veikla, bet su tuo, kad būtų išlaikyta nuosekli pusiausvira tarp pasiūlos ir paklausos. E, E, rinkoje yra e, labai aktyviai e, veikia apivartinių taršos leidimų sistema, bet kaina yra nukritusi ir čia mums reiktų panagrinėti pasiūlos ir paklausos aspektus. Komisija tą ir daro, ypač m, mm, turiu galvoje ES priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą, taigi ir taryba, ir, ir parlamentas turi dėti e, pastangas, kad tą pusiausvirą galėtume užtikrinti. Kitas klausimas, kuris buvo patiktas, tai klimato diplomatija. Tai iš tiesų labai svarbus dalykas. Praktiškai kiekvienų metų antra pusė yra tam skiriama Ypač e, turint galvoje tai, kad pažanga rengiantis Dohos konferencijai nebuvo didelė, kitą savaitę pagrindinės išsivyščiusios šalis, jų atstovai susitiks New York'e, e, mes susitiksime su EOZIS ir LDC šalimis, po to bus pasirengiamasis posėdis Pietų Korejoje. Taigi yra veikla šioje srityje. Galbūt Kataras turi būti aktyvesnis, galbūt galėsime šį klausimą iškelti, bent jau mes tą padarysime ir paminėsime mm, tokį pasiūlymą e, Kataro draugams, Kataro kolegoms. Mes taip pat labai graudžiai bendradarbiavame su Europos išorės veiksmų tarnyba. Noriu Jūs užtikrinti, kad tas bendradarbiavimas iš tiesų vyksta. Uh, Ypač e, čia reiktų prisiminti ir e, aplinkos ministrų tarybą, per kurią bus apsispręsta dėl dėrybų mandato ir dėl to, ko norime pasiekti Dohoje. Galiausia pasakysiu e, dar štai ką. Rengiantis konferencijoms visuomet kyla klausimas dėl Europos parlamento dalyvavimo. Ir iš komisijos pusės noriu pasakyti, kad mes ir toliau įtrauksime Europos parlamentą į Europos Sąjungos delegacijos sudėti. E, kiekvieną dieną parlamento atstovai gaus informaciją iš komisijos, iš komisarų ir e, kai vyks aukšto lygio e, susitikimai Suprantame, kad yra tam tikrų institucinių dalykų čia, e, kai kalbame apie tarybą, bet bent jau komisiją mes tikrai esame pasirengę teikti absoliučiai visą informaciją parlamentui apie tai, kaip vyksta dėrybos, kai prasidės antrasis įsipareigojimų pagal Kyoto protokolą laikotarpis, iškils E, protokolo ratifikavimo klausimas ir reiks pateikti pasiūlymą ir Europos parlamentui, ir Europos tarybai dėl šio ratifikavimo. Taigi Europos parlamentas tikrai suvaidins svarbu vaidmenį. Dėkui. Labai ačiū už atsakymus, užduotus klausimus. Mes sumet atlikome svarbu vaidmenį, tikėsimės, kad taip bus ir Dauvoje. Rugsėjo 26 dieną baigėsi terminas e, teikti pakeitimus 12 valandą. Komitete balsuosime lapkričio 6 dieną, o plenarnėje sesijoje numatyta balsuoti dėl šio pranešimo lapkričio mėnesio plenarnėje sesijoje. Turime balsuoti taip pat dėl komisijų, klausimų komisijai tarybai formaliai, kas pritarė, prašau kelti rankas. Vienbalsiai patvirtiname. Galime pradėti atitinkamas procedūras. Buvo užduoti klausimai dėl filmavimo grupių. Ta informacija paskelbiau posėdžio pradžioje. Turime Polsat, Europe by Satellite, Arte ir Lenkijos televizija TV24, jų filmavimo grupės e, yra posėdžių salėje. Kadangi posėdis transliuojamas internetu, tai garsas e, taip pat yra transliuojamas internetu. Vitorijo Prodi rengia seminarą dėl taršos e, subsidijų Visi yra kviečiami dalyvauti. Baigime svarstyti ketvirtąjį darbo atvarkės punktą. Penktasis yra gardinių pranešimas. Suteikiu žodį pranešėjai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai trumpai kalbėsiu, kadangi laiko liko nedaug svarstyti šį svarbų darbo tvarkės punktą, todėl į smulkmenas nesigilinsiu. Noriu kolegoms priminti, kad e, ši tema labai rūpi mūsų piliečiams ir komisijos pateiktas dokumentas yra labai geras e, atspirties taškas busimoms diskusijoms. Komisija atsižvelgia į valstybių narių, valstybėms narėms rūpimus klausimus, kurie taryboje dar nebuvo apsvarstyti taip, kaip tikimasi. Per pastarosius mėnesius gerai bendradarbiavome su pirmikaujančia Danija, taip pat su e, perėmusių pirmininkavimą Kipru, bendradarbiavimas tęsiasi taip pat sklandžiai. Dabar reikia, kad parlamentas <clears throat> sukauptų drąsos ir priimtų atitinkamus sprendimus, kurie būtini tolesniai pažangai. Todėl, rengdami diskusijas, turėdami išsiaiškinti tuos aspektus, kurie dar kelia nerimą kai kurioms valstybėms narėms. Nenoriu gilintis į detalės jų pranešimo projekte. Svarbiausių klausimai yra aiškiai apibrėžiami, taip pat kaip ir mano pristatytoje pozicijoje. Būtina patvirtinti veiksmingą ir lankščią priemonę, kurią pastelkus būtų galima reaguoti į gaivalinės nelaimės. Diskusijų metu jau girdėjome, kad dėl klimato kaitos tikimybė, kad tokios gaivalinės nelaimės, tiek gamtos sukeltos, tiek žmonių pasikartos vis dažniau statistikos duomenis, duomenimis remiantis galime teikti, kad europiečiai tikisi aktyvesnių ES veiksmų kovojant su šiomis gamtos nelaimėmis. Šiuo metu šis rytis priklauso valstybių narių įgaliojimų e, sryčiai arba atskirų jų regionų įgaliojimų sryčiai, tačiau tai nereiškia, kad mums nereikėtų uh, didintis, e, gerinti savo pajėgumų, e, geriau koordinuoti savo e, veiksmus arba, pavyzdžiui, sutelkti turimas lėšas ir kitus išteklius. Šios rytyje reikia siekti pažangos per pastaruosius dešimt metų tiek komisijos, tiek valstybių narių pastangų dėka bendradarbiavimas, veiksmų koordinavimas smarkiai pagerėjo, buvo gyveninti šią vasarą keli bandomieji projektai kurie buvo vykdomi pagal patvirtintas kovos su gaivalinėmis nelaimėmis taisyklės. Manau, kad dabar parlamentui labai svarbu prisijimti savo atitinkamą vaidmenį ir pateikti piliečiams atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Tuo norėčiau baigti, steigdama galimybę kolegoms užduoti klausimus. Manau, kad po to dar sustiksime asmeniškai arba kitomis aplinkybėmis. Tam esu pasirengusi. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas. 10.30 turime pradėti balsavimus. Mūsų laukia balsavimų maratonas ir perskaitysiu dabar kolegų pavardės. Pirmoji kalbėsiu Pirmiausia, kalbė šešėlinė pranešė Edith Estrela, po to Rebecca Taylor, po to Sato Hasi, kolegė Matijas, Ana Rosbach, Oresterosi. Po to kalbės kolegė Zomer. Jūs nesate šešėlinė pranešė, pirmiausia, steiksime žodį šešėlinėms pranešėjams, po to kitiems, po to kolegos Buvin ir Zeiber, kolega Schnellhardt. ir visi kiti taip pat įtraukti į kalbėtojų sąrašą. Kalbėjimo laiką sumažiname iki pusantros minutės, nebent pranešėjas sutiktų diskusiją nukelti vėlesniam laikui ir skirti tam e, daugiau laiko. Priešingų atveju prašau nekalbėti ilgiau nei po pusantros minutės. Pirmoji kalbės Editė Strela. Ačiū pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Mano frakcija palankiai vertina komisijos pasiūlymą, ypač turint omenyje, kad visame pasaulyje didėja e, gavalinė laimės skaičius, e, materialinė žala, e, jos apimtis didėja, taip pat vis daugiau žmonių žūsta. Privalome todėl atitinkamą prevencijos politiką patvirtinti ir patvirtinti atitinkamus reagavimo, greito reagavimo mechanizmus, kurios galėtų pasitelkti valstybės narės šio komisijos pasiūlymų. E, procedūros yra supaprastinamos, jų veiksmingumas padidėja ir mano frakcija pasiūlymams pritarė. Noriu tarti keletą žodžių apie bandomuosius projektus, kuriais Pavyzdžiui, e, e, buvo kovos su miškų gaisrais e, lėktuvų eskadrilės kūriamos ir jos, tas projektas labai pasiteisino, nes valstybėse narėse Dėl blogėjančių oro sąlygų miškų gaisrų pasitaiko vis daugiau ir valstybėms narėms kartais labai sudėtinga vienoms su, su šiais gaisrais susidoroti, tam reikia papildomų uh, aviacinių pajėgumų. Todėl šiai priemonė pasi, pasiteisino, taip pat buvo nustatytas uh, E, civilinės saugos mechanizmas ES lygmenių ir jį galima panaudoti e, tais atvejais, kuomet viena valstybė nariai negali susidoroti su gyvalinės nelaimės padariniais. Reikia apgalestauti dėl blokuojančios mažumos taryboje, e, turint omenyje, kad komisijos pasiūlyme vis tiek laikomasi susidarumo principo, jis yra gerbiamas, tai civilinės saugos projektai ES lygmenių, kuriais numatoma bendradarbiauti tarp valstybių narių, reaguojant į gavinės nelaimės ir labai svarbus mechanizmai. Ačiū uždėmesi. To the proposal. Dėkui, ponė pirmininkė. Pritarčiau kai kuriem nemažai e, dalykų, kuriuos paminėjo pranešėja. Aš pati esu iš e, regiono, kuris dažnai kenčia nuo potvinių, taigi tie visi pasiūlymai yra svarbus. Aš manau, kad pranešėjo pakeitimai, e, pirmasis pakeitimas, taip pat E, savanoriškos priemonės yra e, geri. Norėčiau pritarti ir kardinį pasiūlymui penktajame straipsnėje dėl palyginamumo, kai kalbame apie rizikos valdymo planus. Čia galėtume siūlyti pakeitimus teisės aktams. Aš pritarčiau ir tam, kad reikia sukurti tam tikrus minimalius standartus. Uh, Maničiau, kad kai ką dar galėtume gerinti, turiu galvoje tas savanoriškas taisyklės, jos turėtų išlikti savanoriškos ir būti lankščios, bet norėčiau, kad valstybės narės turėtų paaiškinti, jei kalba apie tas priežastis, kurios sąlygoja jų veiksmus, vienokius ar kitokius veiksmus. Manau, kad turėtume tų paaiškinimų. Toliau e, tie išorės, išorės pagalbos e, galimybės, manau, kad jos e, komisijos pasiūlyme yra geros. Dėkui. Anna Rosbach dabar. SR-gruppen støtter forslaget over ordnet, den overordnede idé om en integreret riskmanagement. Dėkui mes kalbame apie rizikos valdymą ir remiamės analizę. E, minime taip pat ir subsidiarumo aspektus. Aišku, kad subsidiarumas turėtų išlikti, mes pritartume ir pranešėjo e, pasiūlymams, kad civilinė sauga pirmiausia tai yra valstybių narių reikalas. Europos sąjunga remiasi 193 e, šeš, šeštų ESV starties straipsnių, tokiais atvejais paremdama valstybių narių veiksmus. Bet mes norėtume pasakyti, aš norėčiau pasakyti, kad turėtų būti tam tikri privalomi reikalavimai valstybėm narėm šioje srityje, kaip numato sutarties 196 straipsnis. Bet valstybės narės turi pateikti savo ekstremalių situacijų valdymo planus ir derinti juos su komisija. Taip pat e, e, Europos Sąjungoje e, turėtų būti, anot pranešėjo, europinės skubaus reagavimo pajėgos. Mes nepritartume tokiam pasiūlymui. Suprantame, kad reikalinga dažnai kolektyvinė pagalba, bet tos tokios kolektyvinės pagalbos sąlygas turėtume labai aiškiai apibriežti, nes tai yra susiję su, e, ir su tam tikrais finansiniais aspektais. Ne visuomet reiktų e, pagalbos apskritai iš, bendropos, e, iš Europos Sąjungos. Manytume, kad reiktų skatinti ir dvi šalį valstybių narių bendradarbiavimą šioje srityje. Manome, kad e, galima imtis regioninių vietos priemonių ir esame pasirengę pateikti atitinkamus pakeitimus. Mums reikės tuoj balsuoti, o kogi reikia balsavimui? Balsavimo kortelės. Taigi, kas pamiršo balsavimo korteles, tai jūs turite 10 minučių, per kurias galėtumėte dar atsinešti ar e, paprašyti, kad jums atneštų kortelę. Dabar kalbės e, kolegė Zomer, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Man atrodo, kad labai svarbu yra konstatuoti, kad atsakomybė už apsaugą nuo įvairių katastrofų turėtų tekti valstybėms narėms, o ES turėtų tik tai skatinti bendradarbiavimą ir papildyti valstybių narių veiksmus arba paremti valstybės narės tuose veiksmuose. Manau, kad e, tą reikėtų aiškiau pabrėžti. Taip pat, pavyzdžiui, e, pabrėžti, kad valstybių narių kompetencija yra turėti tinkamus pajėgumus spragas reikia pildyti ne europinių lygmenių, bet jas turėtų spirdyti, spi, užpildyti pačios valstybės narės. E, toliau kitas dalykas, į ką neatsižvelgia kolegė savo pranešime. Šeštame e, straipsnėje kalbama apie e, rizikos planų e, rengimo prievolę. Man atrodo, kad tai yra prasminga, tačiau vis tik tai šis procesas neturėtų būti harmonizuojamas. Negalėtų, ne, neturėtų būti taip, kad šiais planais būtų remiamasi nustatant pajėgumų kiekį Europos Sąjungos mastu. 11 punkte yra kalbama apie pajėgumo e, tam tikrą e, šaltinį ir e, iš tiesų valstybės narės turėtų būti įsipareigojusios suteikti atitinkamus pajėgumus, bet manau, kad vis tik tai valstybių narių kompetencijai reiktų palikti sprendimą, ar, ji, ar konkreti valstybė narė skirs pajėgumus tam tikros e, nelaimės padarinių tvarkymui. Taip pat mes turėtume palikti galimybę valstybėms narėms spręsti, kokia pagalba e, bus teikiama. Čia ne, to negalėtų pri, primesti komisija. Dėkoju. Toliau kolegė Juvė, paskui e, ponas Zieber. Dėkui, noriu padėkoti pranešėjai už darbą. Jis yra puikus pranešėja, puikiai padirbėjo. Turime pranešimą, kuris leidžia mum sukurti tokią, tokį mechanizmą Europos lygmenių. Norėčiau pasakyti, kad galėtume pasinaudoti E, šiuo pranešimu, e, kad atkreiptume dėmesį į ekstremalių situacijų valdymą taip pat ir tolimiausiose, labiausia nutolusiuose regionuose. Ir čia reiktų neužmiršti, kad Europos civilinės saugos mechanizmo dvasia ir idėja yra ir kolektyviniai veiksmai, Ir mes norėtume skatinti e, žmonės, Europos piliečius, imtis tokiais atvejais kolektyvinių veiksmų, kad jie jaustų tą e, europinę dvasę ir, ir kad mes visi judėtume link bendros Europos nacijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešiai. Sako ponas Zieber, manau, kad jį pateikė subalansuotą pranešimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad aišku, kompetencija turėtų išlikti valstybėse narėse, tačiau kita vertus visi mes Europinių lygmenių esame įsipareigoję. E, daryti viską, kad mūsų pagalbos sistemos saveikautų. ES piliečiai to tikisi iš mūsų, nes kokia mes būtume ES, jeigu mes nesugebėtume e, padėti valstybei nariai, kurioje kilo atitinkama krizė dėl e, tam tikros katastrofos. E, manau, kad e, iš tiesų turėtume ES lygmenių imtis e, koordinuoti šios procesus ir aišku mokytis vieni iš kitų e, keisdami keisdamiesi gerąją patirtimi. Dabar norėčiau pasakyti, kad pagal Eurobarometro apklausas e, matosi, kad ES piliečiai man, mano, kad apsauga nuo katastrofų e, ar pagalba gaivalinių nelaimė atveju yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Taigi mums reikia šioje srityje daugiau bendradarbiavimo ir daugiau veiksmų koordinavimo. Ačiū. Dėkoju ir galiausiai Horst Schnellhardt. Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai, pasveikinti ją. E, iš tiesų tai yra geras pranešimas, tačiau norėčiau priminti, kad mes jau e, metus, netgi dešimtmečius kalbame apie e, civilinę saugą Europoje. E, apie apsaugą nuo katastrofų ir atrodo, kad nieko neįvyko praktikoje, mes popieriuje formuluojame tikslus, bet iš esmės trūksta tų bendrų veiksmų, jų netgi iš viso nėra e, ir dažniausiai e, jų imamasi tik tai pagal dvišalius susitarimus. Komisija vis bando sukurti atitinkamą teisinę struktūrą ir aišku niekas nesiginčys, kad E, katastrofų valdymas ar padarinių valdymas yra valstybių narių kompetencija, tačiau jeigu E, mums pavyktų pasiekti, kad e, to, kad komisija koordinuotų veiksmus atitinkamų nelaimių atveju, tai tuomet reiktų turėti galimybę e, valstybėms narėms skirti savo išteklius, pajėgumus tokios nelaimės atveju. Kitas svarbus aspektas yra E, finansavimas, čia rašoma, kad bendras finansavimas yra, e, gali sudaryti 70 ar net 100 procentų. E, man atrodo, kad tokia formuluotė nėra pakankamai aiški, nes tada reiktų aiškiai suformuluoti, kokius veiksmus reikia finansuoti 100 procentų, tai galbūt turėtų būti veiksmai, kuriuos inicijuoja komisija. Taigi negalima tikėtis, kad. E, valstybės narės koordinuos tą tarpusavį, nes tai yra per ilgas procesas. Dėkoju. Na ir dabar trumpam suteiksiu žodį pranešėjai, o paskui jau balsuosime. Prašau visų kolegų dar kartą pasitikrinti, ar atsinešėte balsavimo korteles. E, prašau, ponė Gardinį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man labai gaila, kad neliko laiko komitete labiau įsigilinti į šią problemą. Mes tą, aišku, darysime ne, neformaliu būdu, ką ir darėme pastaruoju metu. E, ir ypač to reikės tam, kad galėtume laikytis numatyto tvarkaraščio. E, jeigu būtų galima, buvę pavėlinti visus procesus, būtų galima galbūt ilgiau diskutuoti komitete. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pastabas. E, tos pastabos tikrai padės man patobulinti pranešimo projektą. Ir vienintelis dalykas, kuris galbūt yra svarbus, tai yra tai, kad mes negalime. E, leisti savo išlaikyti dabartinę padėtį, tą status quo, dėl to, kad ji netitinka dabartinių iššūkių. Taigi dėkoju už vaisingą bendradarbiavimą, kurį, manau, sėkmingai tęsime. Dėkoju pranešėjai, sako pirmininkas. Pranešimų pati, e, pakeitimų pateikimo terminas yra spalio antroji diena 12 valanda. 5-6 e, spalio dienomis, mūsų kom, e, lapkričio dienomis e, komitete nagrinėsime E, pakeitimus, o lapkričio 28-29 dieną balsuosime komitete, plenarinėme posėdėje balsuosime sausio mėnesį 2013 metų, taigi baigiame diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto ir iš karto pradėsime balsuoti. Norėčiau dabar perskaityti e, eilės tvarką, kurią balsuosime. Šeštas darbo atvarkės punktas, e, pono Paleckio pranešimas, toliau Sonik pranešimas E, paskui Kadenbach pranešimas, Jorgensen pranešimas, Matijas pranešimas ir Haug pranešimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dėl šitų klausimų balsuosime. E, visi dabar žinote, kokia tvarka balsuosime. Dabar pradėsime nuo kolegos Paleckio pranešimo. Matau, kad kolega kaip tik e, atvyko. Taigi pradedame balsuoti. 64 pakeitimas kas už, prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 64 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 24 už, 23 prieš. Pritarta šiam pakeitimui 14 pakeitimas už prieš. Prieš tai buvusių balsavimo rezultatas buvo 24-23 prieš. 14 pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko pritarta. 84 už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Kai kurie kiti atkrinta. Tęsime balsavimus nuo 16 pakeitimo pasus prieš Dar kartą, kas už 16 pakeitimą, kas prieš, susilaiko pritartas, 17 kas už, prieš, susilaiko pritarta, antrasis kompromisinis pakeitimas, prieš, susilaiko pritarta, dabar 2 Identiški pakeitimai 89-96, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 19, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 20, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 21, už, prieš, susilaiko pritarta, 90 atkrinta tokiu būdu. Tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 21. Pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 32 už, 25 prieš, pritarta, 90-asis atkrinta, balsuojame dėl 91-ojo, kas už, prieš, susilaiko neaiškus balsavimo rezultatas, tikrinamas elektroniniu būdu dėl 91-ojo, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 30 už 25 prieš pritarta, 22 kas už, prieš susilaiko pritarta, 23 už, prieš susilaiko, neaiškus balsavimo rezultatas, tikrinamės elektroniniu būdu, dėl 23 pradame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Dviem S ir D atstovais tarp balsuojančių yra per daug, turėtų išsimti savo balsavimo korteles. Kartuojame dar kartą elektroninį balsavimą dėl 23 pakeitimų. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 30 už 25 prieš, vienas susilaikė pritarta. 24, nes 92 atkrinta, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 25 už, prieš susilaiko pritarta, 93 už, prieš susilaiko pritarta, 26 už, prieš susilaiko. Tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 26 elektroninių būdų, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta, 31 balsavus už, 27 prieš, 94 už, prieš, susilaiko tą pačią balsų persvarą pritarta, 95 už, prieš susilaiko pritarta, 37 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 27. kas <clears throat> už, prieš susilaiko pritarta, 28. už, prieš susilaiko pritarta, 99. balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį Kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį. Kas prieš susilaiko taip pat atmesta 98. Kas už prieš susilaiko atmesta 29. pranešėjo, kas už prieš susilaiko pritarta šimtasis, kas už prieš susilaiko pritarta, 101 už, <clears throat> prieš susilaiko taip pat pritarta, balsuojame dėl trečio konsoliduoto pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 30 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 107 už, prieš susilaiko pritarta, 5 konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Turime balsuoti dėl 108, kas už, prieš susilaiko pritarta. 31 atkrinta, nes įtrauktas į konsoliduotai 510, kas už, prieš susilaiko pritarta. 32 pranešėjo, kas už, prieš susilaiko pritarta. 113 už, prieš susilaiko pritarta. 114 e, žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 116 kas už prieš susilaiko pritarta. 33 už prieš susilaiko pritarta. 118 kas už prieš susilaiko pritarta, 119 už, prieš susilaiko pritarta, 120 už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas dvidešimtasis. Ne, jau balsavome dėl 34 dabar, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 121 už, prieš, susilaiko atmesta, 122 už, prieš susilaiko atmesta, 35 už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 124. Kas už? Prieš susilaiko. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 124. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 36 už 21 prieš, taigi pritarta. Dėl 36 kas už, prieš dar kartą noriu paprašyti balsuoti dėl 36. Už, prieš, susilaiko, Nedidelį balsų persvarą pritarta 126 už, prieš susilaiko pritarta 127 už, prieš susilaiko pritarta 37 už, prieš susilaiko pritarta 38 už, prieš susilaiko pritarta, 39 už, prieš susilaiko pritarta, 40 už, prieš susilaiko pritarta, 41 už, prieš susilaiko pritarta, 130 už, prieš susilaiko pritarta. 131 už, prieš susilaiko nelabai aiškus balsavimo rezultatas, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 131. Ir visi balsavote, balsuoti vienu LP atstovų tarp balsuojančių yra per daug. Prašau išsitraukti vieną kortelę, balsuoti baigiame. 29 už 33 prieš. Nagi atmesta. Septintasis konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko nedidelę persvarą pritarta. Tikrinamės atitinkamai balsavimo rezultatus dėl konsoliduotojo septinto pakeitimo. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Ar visi kolegos balsavote? Balsuoti baigėme. 33 už 28 prieš. Pasitikėkite savo pirmininku. 137 kas už. Prieš Pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes man neaiškus balsavimo rezultatai, kadangi rankų nekelėte, taigi 137 elektroninis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 27 už, 34 prieš, atmesta 138, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 139 už prieš susilaiko pritarta, 140 kas už, prieš susilaiko pritarta, 141 už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 146 ir 47 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta, 148 kas už prieš susilaiko pritarta, 9 konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 44 kas už <clears throat> prieš susilaiko. Pritarta 45, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 151, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 152 už, prieš susilaiko. Pritarta 153 už, prieš susilaiko. Atmesta dešimtasis konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 157 už, prieš susilaiko atmesta, 47 už, prieš susilaiko pritarta, 156 už, prieš susilaiko pritarta, 158 už, prieš susilaiko atmesta, 159 už prieš susilaiko pritarta. 161 už prieš susilaiko pritarta 162 už prieš susilaiko pritarta 164 ir 203 kartu Kas už? Prieš susilaiko atmestas 165 už, prieš susilaiko atmestas 166 už, prieš susilaiko atmestą 167 už, prieš susilaiko atmestas 168 už, prieš susilaiko atmestą 11 konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 48 už, prieš neaiškus balsavimo rezultatas, balsavimo elektroniniu būdu dėl 48, pradedame balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. 59 už, <laughs> ne vienas prieš, ne vienas nesusilaikė prašau kitą kartą kelti rankas. Nes priešingą atveju balsuosime ilgiau. 174 už. Prieš. Su visą laiko atmestą. 173 už. Prieš susilaiko pritarta, konsoliduotas 12 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 178 už, prieš susilaiko pritarta. 180 už, prieš susilaiko atmesta. 179 už, prieš susilaiko atmesta. 181 už, prieš susilaiko atmestas 182 už, prieš susilaiko pritarta, 183 už, prieš susilaiko pritarta, 185 už, prieš susilaiko pritarta, 186 už prieš susilaiko pritarta, 187 už prieš susilaiko pritarta, 188 už prieš neaiškus balsavimo rezultatai dėl 188 tikrinamės elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Vienu ELP atstovu tarp balsuojančių per daug. Balsuoti baigiame. 38 už, 24 prieš pritartam. 190 kas už, prieš susilaiko pritarta, 191 už prieš susilaiko atmestas 192 už, prieš susilaiko atmestą. 193 pagėdavote pasitikrinti, dėl 192 balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 32 už 33 prieš atmestą. 193 už prieš susilaiko atmestas. 194 už prieš susilaiko atmestas. 195 už prieš susilaiko pritarta. 197 už. Prieš susilaiko atmestas 198 už. Prieš susilaiko pritarta. Peršokome prie 202, nes kiti atkrinta, kas už. Prieš susilaiko pritartam. 204 už prieš susilaiko pritarta, 205 už prieš susilaiko pritarta, 50 pranešėjo kas už prieš susilaiko pritarta, 206 kas už prieš susilaiko pritarta, 207 kas už prieš Manau, kad atmesta, tačiau pasitikriname elektroniniu būdu dėl 207, nes nėra visiškai aišku. Ar visi balsavote vėl vienu per daug iš ELP gretų? Balsuoti baigiame. 36 už, vienas prieš. Karlas Šliuteris buvo teisus. Balsuojame dėl 211, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 110. Už, prieš, susilaiko, pritarta 212, viskas už prieš susilaiko pritarta 213, kas už, prieš susilaiko pritarta 214 už, prieš susilaiko pritarta 215 už, prieš susilaiko pritarta 216 už, prieš susilaiko atmesta tikslinamės dėl 216 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Vėl vienu e LP atstovu yra per daug, galėt, galbūt galėtumėte atkreipti tai dėmesį, turime kartoti balsavimą. Pradedame balsuoti. Dėl 216 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi kolegos balsavote? Panašu, kad dar ne. Dar penkių trūksta. Penki balsuoti nenori. Baigiame balsavimą. 31 už, 32 prieš atmestą. 217 kas už, prieš susilaiko atmesta. 218 už, prieš susilaiko atmesta. 219 pranešėjo už, prieš susilaiko pritarta. 120-22 identiški, kas už, prieš Pritarta. 221. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Perėmė prie priedų. 223 pakeitimas už. Prieš susilaiko pritarta. 51 už, prieš susilaiko pritarta, 52 už, prieš susilaiko pritarta, 224 už, prieš susilaiko pritarta, 53 už, prieš susilaiko pritarta, 54 už, prieš susilaiko pritarta, 55 už, prieš susilaiko pritarta, 56 už prieš susilaiko pritarta, 57 už, prieš susilaiko pritarta, 227 už, prieš susilaiko pritarta, 228 už, prieš susilaiko pritarta, 229 už, prieš susilaiko pritarta, 230 už, prieš susilaiko pritarta, 58 už prieš susilaikų pritarta, 59 už, prieš susilaikų pritarta, 231 už, prieš susilaikų pritarta, 232 už, prieš susilaikų pritarta, 233 už, prieš susilaikų pritarta, 60 už, prieš susilaikų pritarta, 234 už, prieš susilaikų pritarta, 235 už, prieš susilaiko pritarta, 61 už, prieš susilaiko pritarta, 236 už, prieš susilaiko pritarta, 237 už, prieš susilaiko pritarta, 200, tai yra 62 už, prieš susilaiko pritarta, 238. Turėjom balsuoti dėl jų kartu, 62 ir 238, dar kartą kas už prieš susilaiko pritarta 239 už, prieš susilaiko pritarta 63 už, prieš susilaiko pritarta 240 už, prieš susilaiko pritarta. Konstatuojamosios dalys, pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 65 už, prieš susilaiko pritarta, antrasis už, prieš susilaiko pritarta, 66 už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis už, prieš susilaiko pritarta, 67 už, prieš susilaiko pritarta, 68 atkrenta, 69 už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtas už, prieš, susilaiko pritarta, septyniasdešimtas už, prieš, susilaiko pritarta, septyniasdešimt pirmas už, prieš, susilaiko pritarta, 72 už, prieš susilaiko pritarta, 5 už, prieš susilaiko pritarta, 6 už, prieš susilaiko pritarta septintasis už, prieš susilaiko pritarta aštuntasis už, prieš susilaiko pritarta devintasis už, prieš susilaiko pritarta dešimtasis už, prieš susilaiko pritarta vienuoliktasis už, prieš susilaiko pritarta 73. Pirmininkas atsiprašo. Pirmiausia, 13 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta 73 už. Prieš susilaiko pritarta 77 už. Prieš susilaiko pritarta 78 už. Prieš susilaiko pritarta Dar kartą balsuojame dėl 78, kas už. Prieš susilaiko trečdalis balsų atmesta. 40 konsultos, 14 konsultos pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas, jis kaip visuomet vyks elektroniniu būdu, balsuoti praeidame. Ar visi balsavote? Ir vėl vienu ELP atstovu balsuoja per daug, prašau vieną ELP narį išsitraukti su balsavimo kortelę. Balsuoti baigiame. 55 už 10 prieš. Nei vienas nesusilaikė. Sveikiname kolegą Paleckį. Puikiai padirbėta.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 So, wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Bericht zu. Balsuosime dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai. E, Kolegas Sonik gauna žodį 30 sekundžių, nes paskutiniu metu buvo pakeistas balsavimo sąrašas. Prašau, kolega. E, e Norėjau tik tai paprašyti kolegų iš EPP frakcijos atkreipti jų dėmesį, tai, dėmesį į tai, kad yra keletą pakeitimų e, balsavimo sąraše, taigi prašau jūsų balsuokite pagal mano nurodymus, pagal mano instrukcijas. Dėkoju, sako pirmininkas, dėkoju už šį paaiškinimą. Dabar pradedame balsuoti. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tada šokame prie 54 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad neaišku, taigi patikrinsime, tikriname 54 pakeitimą elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 30 už, 36 prieš, toliau penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 65 pakeitimas kas už, prieš patikrinsime elektroniniu būdu 65 pakeitimas. Jau tikriname. Balsuojame dėl 65 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. EPP dar kartą jūsų prašau. Vėl jūsų balsuoja vienu per daug. Socialistų beje taip pat šį kartą. EPP vis tik per vienu, vis dar vienu per daug, galbūt vertimas per lietai jūs pasiekė. Dabar galime e, baigti. 40 už, 25 prieš priimta. 66 pakeitimas kas už prieš. Patikrinsime 66 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 27 prieš, 6 susilaikė, taigi priimta. 67 kas už? prieš, susilaiko priimta. 68 kas už, prieš, susilaiko priimta. 69 kas už, prieš, susilaiko priimta. 72 kas už, prieš, susilaiko priimta. 73. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 75. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau septintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 80. pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Norite patikrinti gerai, tikriname elektroniniu būdu 80 pakeitimą, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 39 už, 27 prieš, niekas nesusilaikė, taigi priimta. Aštuntas kompromisas, kas už? Prieš susilaiko priimta. 84. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 86. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 88. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 89 kas už, prieš susilaiko priimta, 90 kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime 90 pakeitimą. Atrodo, kad ta pati dauguma, bent jau aš taip matau, ar visi balsavote, tikriname 90 pakeitimą, balsavimas baigtas, 33 už, 31 prieš, taigi priimta. 91, kas už. 91. Kas prieš, susilaiko priimta. 92, kas už. Prieš, susilaiko priimta. 60, kas už. Prieš, susilaiko priimta. 93. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad priimta nedidelė balsų dauguma. 94. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 96. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 97. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 107 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, 115 kas už, prieš susilaiko priimta, ačiū, 116 kas už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime. 116 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 35 prieš, taigi atmesta. Toliau 11 kompromisas. Äh, Kaip sekretariatas sako, ekranas neveikia. 32 už 35 prieš, todėl šis pakeitimas, dėl kurio mes ką tik balsavome, tai yra 116 pakeitimas, yra atmestas. Toliau 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas, kas už,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 Neaišku, patikrinsime. Balsuojame dėl 136 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 17 už, 49 prieš, vienas susilaikė. Atmesta. 137. Kas už? Prieš susilaiko atmesta, 138 kas už, prieš susilaiko atmesta, 139 kas už, prieš susilaiko atmesta, 140 kas už, Gerai, patikrinsime rezultatą dėl 139 pakeitimo. 139 pakeitimas, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 32 prieš, vienas susilaikęs, taigi priimta. 139 pakeitimas priimtas. 140 kas už? Prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime 140 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, 33 prieš, vienas susilaikęs atmesta. 141 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 153 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 142 kas už, pri, 142 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 143 kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, patikrinsime, balsuojame dėl 143 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už, 32 prieš, vienas susilaikęs, taigi priimta. 144 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 145 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė socialistų ir demokratų frakcija. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 146 kas už. 146 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 148 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 152 kas už, prieš susilaiko priimta. 154 kas už, prieš susilaiko priim, atmesta. 150 gerai, patikrinsime 154 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Dėl 154 pakeitimo balsavimas baigtas. 29 už, 34 prieš, 3 susilaikė, atmesta. 155 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 156 kas už, prieš, susilaiko priimta. 157 kas už, prieš, susilaiko priimta. 159 kas už, prieš susilaiko priimta. 160 kas už, prieš susilaiko priimta. 162 kas už, prieš susilaiko priimta. 161 atkrenta, 163 kas už, prieš susilaiko atmesta. 164 kas už, prieš susilaiko atmesta. 165 kas už, prieš susilaiko atmesta. 166 kas už. Patikrinsime 165 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas 41 už, 26 prieš. Iš viršaus nesimatė, bet šis e, pakeitimas atmestas. 166 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 33 prieš atmesta. Antras pakeitimas kas už? Prieš susilaiko Nematau. Patikrinsime dėl viso pikto. Balsuojame elektroniniu būdu dėl antro pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, 31 prieš, 1 susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, Patikrinsime trečiąjį pakeitimą elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, 31 prieš, vienas susilaikė, aiškiai priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau konstatuojamosios dalis ir iš karto pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Todėl tada balsuojame dėl 13 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl, elektroniniu būdu dėl 13 pakeitimo. Buvo neaišku. So. Apšimung išlosim. Balsavimas baigtas. 49 prieš, 16 už. Uh, Karlas Šliuteris buvo teisus, jis tikrai iškeregys. Norėčiau visų kolegų paprašyti aiškiai kelti rankas. Atmestas 13 pakeitimas. 14 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 15. Kas už? Patikrinsime 14 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 33 prieš, 2 susilaiko, atmesta. 15. Kas už? Prieš susilaiko, patikrinsime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, 32 prieš, priimta. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 kas už, prieš susilaiko. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 17 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, 33 prieš, atmesta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 2, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvidešimt pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, dvidešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko atmesta nelabai aišku. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 24 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 34 prieš, vienas susilaikęs atmesta. 25 pakeitimas Holgerio Kramerio kas už, prieš, susilaiko priimta. 26 kas už, prieš, susilaiko priimta 26 patikrinsime elektroniniu būdu. Apšimus išlosim. Balsavimas baigtas. 15 už, 50 prieš, vienas susilaikė, prašau iškiau kelti rankas, tai tuomet nereiks e, prarasti tiek daug laiko. Atmestas 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl 27. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už 29 prieš, vienas susilaikęs priimta. 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 31 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 32 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 39 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta, 40 kas už, prieš susilaiko priimta, 41 kas už, prieš susilaiko priimta, 42 kas už, prieš susilaiko priimta, 43 kas už, prieš susilaiko priimta. 45. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame tik dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, Atsiprašau, jis yra kompromiso dalis. Todėl trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš prieš susilaiko primta, devintas kas už, prieš susilaiko primta, dešimtas kas už, prieš susilaiko primta, vienuoliktas kas už, prieš susilaiko primta, dvyliktas kas už, prieš susilaiko primta, tryliktas kas už, prieš susilaiko primta, keturioliktas kas už, prieš susilaiko priimta. 15. Kas už prieš susilaiko priimta. Pirmas, kas jūri pakeitimas, kas už prieš. Sus, atsiprašau. Reikia kavos. Dar kartą balsuojame. Jūri komiteto pakeitimai. Pirmasis, kas už prieš susilaiko priimta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko priimta, dešimtas kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu, nes tai yra pranešimas sava iniciatyva. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 63 už, vienas, 63 už, vienas prieš ir vienas susilaikęs. Sveikinu pranešėją. Kahnbach. Jetzt kommen wir zum Punkt 17, Karin Kahnbach. Toliau 17. Mm. 17 darbotokas punktas, Karin Kalimbach. Iš karto pradame balsuoti. Nedelsdami. Balsuojame dėl 97, 98, 104, 99 pakeitimų, kas už, prieš, susilaiko pritarta, šimtasis Šimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko elektroniniu būdu tikrinamis dėl šimtojo, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 32 už 11 prieš pritarta, 101 už prieš susilaikų pritarta. 102 už. Šimtas trečiasis už, prieš susilaiko. Pritarta šimtas penktasis už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pranešėjas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas šeštasis už prieš susilaiko pritarta 108 už, prieš susilaiko pritarta 109 už, prieš susilaiko pritarta 110 už, prieš susilaiko pritarta 107 už, prieš susilaiko pritarta 111 už, prieš pritarta dabar 111. Tiksliau 11. Už prieš susilaiko pritarta. 112. Už prieš susilaiko pritarta. 12. Pranešėjos už prieš susilaiko pritarta. 113. Už prieš susilaiko pritarta. 114. Už prieš susilaiko pritarta 115 už, prieš susilaiko neaiškus balsavimo rezultatas, balsuojame dėl 115 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 34 už 24 prieš, taigi pritarta. 116 lyzės už, prieš susilaikų. Tikrinamės 216. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Didelė balsų persvara atmesta 20 už 37 prieš, toliau balsuojame 217, kas už prieš susilaiko pritarta, 13 pranešėjų, kas už, prieš susilaiko atmesta, 14 kas už, prieš susilaiko pritarta, 118 kas už, prieš susilaiko pritarta. 119 už, prieš susilaiko pritarta, 120 už, prieš susilaiko pritarta, 15 už, prieš Penki kolegos dalyvavo balsavime. Dar kartą balsuokime dėl 15. Kas už? Prieš susilaikų pritarta 16, kas už, prieš susilaikų pritarta 121 už, prieš susilaikų neaišku tikrinamės elektroniniu būdu dėl 121 ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 28 už 31 prieš, taigi atmesta. Vėl matome balsavimo rezultatus ekrane. Puiku, 122 už, prieš, susilaiko, pritarta 17 už, prieš, susilaiko, pritarta 18 už prieš susilaiko pritarta, 123 už, prieš susilaiko atmesta, 19 už, prieš susilaiko pritarta, 124 už, prieš susilaiko pritarta pritarta, 20 atsimtas, 21 už, prieš susilaiko pritarta, 125 už, prieš susilaiko pritarta, 22 atkrenta. 125 dabar kas už, prieš susilaiko pritarta 26 tiksliau, tai buvo 127 kas už, prieš susilaiko pritarta 128 už, prieš tikrinamės elektroniniu būdu. Dėl 128 pradėjome balsuoti ir visi kolegos balsavo. Balsuoti baigiame. 33 už, 23 prieš, pritarta 129 už, prieš, susilaiko pritarta 130 už, prieš, susilaiko pritarta 23 už, prieš susilaiko pritarta 24 už prieš susilaikų pritarta 25 už, prieš susilaikų pritarta 132 už, prieš tai pasitikriname balsavimo rezultatus dėl 25, pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Dar keturi kolegos tiksliau nebalsavo, būtų malonu, kad balsuotų, balsuoti dabar baigiame. 32 už 26 prieš jas nesusilaikė pritarta. 132 už prieš susilaiko pritarta. 26 už prieš susilaiko pritarta. 133 už prieš susilaiko pritarta Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 133. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 46 už 11 prieš pritarta 133. 134 už prieš susilaikų pritarta 27 už prieš susilaiko turime pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 27. Ar visi balsavote? Balsuoti baigime. 44 už 13 prieš. Prašau aiškiai kelti rankas 28. Už prieš. Susilaikų pritarta 29. Už prieš susilaikų pritarta. 135 e, už, prieš susilaiko pritarta, 33 už, prieš susilaiko pritarta, 136 už, prieš susilaiko pritarta, 30 už, prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 30-ojo. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 51 už 7, 7 prieš, nei vienas nesusilaikė. Tie, kurie balsuoja prieš, aktyviau dalyvauja balsavime. Prašau tų, kurie balsuoja už, aiškiai tą parodyti. 137 už, prieš, susilaiko atmesta. Tikrinamės dar kartą, mielai, dėl 137, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 34-25 prieš pritartą. 31 pranešėjus už prieš susilaikę <clears throat> atmesta, 32 pranešėjas už prieš sulaikė pritarta, 138 už prieš susilaiko pritarta, 139 už prieš susilaiko pritarta Taip pat pritarta 34 už, prieš susilaiko pritarta 35 už, prieš susilaiko pritarta 36 apsimtas, 37 su žodinė pataisa pranešėjus, kas už, prieš susilaikų pritarta 147-38 už, prieš susilaikų pritarta 39 už, tikrinamis balsavimo rezultatus dėl 38-ųjų. Ar visi kolegos balsavote elektroniniu būdu balsuoti dėl 38-ųjų? Baigime 303 už, 24 prieš pritarta, vienam susilaikius. 39 už, prieš susilaikų pritarta, 40 už, prieš susilaikų pritarta, 141 už, prieš susilaikų pritarta, 41 už, prieš susilaikų pritarta, 102 už, prieš susilaikų pritarta, 103 už, prieš susilaiko pritarta 104 už, prieš laiko pritarta 102 už, prieš susilaiko pritarta 105 už, prieš susilaiko pritarta 103 ir 107 už prieš susilaiko pritarta, 140 šeštasis už, prieš, susilaiko atmesta. 44 už priesus laikų pritarta, 45 ir 148 identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta, 149 už, prieš susilaiko pasitikriname elektroniniu būdu, ar visi balsavote dėl 149 elektroniškai. Balsuoti baigiame, 31 už, 29 prieš, pritarta. 150 už, prieš, susilaiko pritarta, 46 už, prieš, susilaiko atmesta bet tikrinamės dar kartą dėl 46 elektroninių būdų. Balsuoti baigiame. 27 už 32 prieš atmestas 151 kas už. Prieš susilaiko pritarta 47. Tikrinamės dėl 151. Prašau visų aiškiai balsuoti. Ar visi balsavote? Du kolegos dar nespėjo balsuoti. Baigiam balsuoti. 32 už, 28 prieš pritarta. 47 pranešėjus kas už. Prieš susilaiko pritarta 152 už, prieš susilaiko pritarta 153 už, prieš susilaiko pritarta 154 už, prieš susilaiko pritarta 155 už, prieš susilaiko atmesta 156 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš. Susilaiko atmesta 157 už, prieš susilaiko pritarta 158 už, prieš susilaiko pritarta 159 ir 162 kartu už prieš susilaiko pritarta. 160 kas už, prieš susilaiko atmestas 161 už, prieš susilaiko pritarta. 164 už, prieš susilaiko atmestą. 165 prieš tai tikrinamės balsavimo rezultatus elektroniniu būdu dėl 164. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aiškiai baisų persvara 40 už, 9 prieš ir vienam susilaikius pritarta 165 už prieš. Tikrinamės taip pat ir dėl šio pakeitimo elektroniniu būdu, nes negaliu vertinti balsavimo rezultatų. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 28 už ir tiek pat prieš atmestą. 166 iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį? Kas prieš susilaiko atmesta. 167 atkrinta. Balsuojame dėl e, pakeitimų nuo 68 iki 70 už prieš susilaiko pritarta, 48 už. Prieš susilaiko pritarta, 49 už prieš susilaiko pritarta, 121 atsimtas, 50 už, prieš susilaiko pritarta, 172 už, prieš susilaiko pritarta, 173 tikrinamės elektroniniu būdu dėl 172. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 21 už 33 prieš atmestą. 173 už, prieš susilaikų atmesta, 51 už, prieš susilaiko pritarta 147, tiksliau 174 už, prieš susilaiko pritarta. 175. Balsuome tik už antrąją dalį. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 176 už. Prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 176. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 31 už, 25 prieš, taigi pritarta. 52 už, prieš susilaikų pritarta. 178 už, prieš susilaiko atmesta 172 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta 53 už prieš susilaikų pritarta, 54 už, prieš susilaikų pritarta, 180 už, prieš susilaikų pritarta, 182 už, prieš susilaikų pritarta, 55 už, prieš susilaikų pritarta, 184 už, prieš susilaikų pritarta, 56 už, prieš susilaiko pritarta, 185 už. Tikrinamės dėl 56 elektroninių būdų, pradėme balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. 28 už ir tiek pat prieš, taigi atmesta. 185 už. prieš susilaiko atmesta, 57 už. Buvo pageidauta tikrintis elektroniniu būdu dėl 185, ar visi balsavote? 3 kolegos dar nebalsavo, 2 liko balsuoti, baigiame. 27 už, 33 prieš atmestą. 57 pranešėjos, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 186 už, prieš susilaiko pritarta, 58 už, prieš susilaiko pritarta, 188 už, prieš susilaiko atmestą. Tikrinamės dėl 188. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 36 už, 25 prieš, pritarta 509 už, prieš, susilaikų pritarta 189 už, prieš susilaikų pritarta 60 atsimtas, 190 už, prieš, susilaiko pritarta 191 už, prieš, susilaiko atmesta. 61 už, prieš susilaiko pritarta, 192 už, prieš Pirmininkas atsiprašo, dar kartą balsuojame dėl 192 Satuhasi už prieš susilaiko atmesta 62 už prieš susilaiko pritarta 193 už prieš susilaiko pritarta 63 už prieš susilaiko pritarta 194 už, prieš susilaiko pritarta. Tikrinamis balsavimo rezultatus dėl 194 pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, kolegos? Balsuoti baigiame. 17 už 44 prieš aiškiai atmestą. 195 už. Prieš susilaiko atmestas 64 už. Prieš susilaiko pritartas 105 už. Prieš susilaiko pritartas 196 už. Prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame kartu dėl pakeitimų nuo 9 iki 7 e, už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl du šimtai devintojo dabar. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 70 už. Prieš susilaiko pritarta, 71 už, prieš susilaiko pritarta, 210 už, prieš susilaiko pritarta, 211 už, prieš susilaiko pritarta, 212 iš dviejų dalių, kas už pirmą, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš susilaikų pritarta. 72 ir 214 identiški, kas už abu, kas prieš susilaikų pritarta, 213 kas už, prieš susilaiko atmesta. 215 kas už, tiksliau dėl 213, pirmą tikrinamės elektroniniu būdu, ar visi balsavote dėl 213 elektroniškai S ir D atstovų yra viena per daug. Tarp balsuojančių. Balsuoti baigiame 38 už, 21 prieš pritarta, 215 kas už. Prieš susilaiko pritarta, 216 kas už prieš susilaiko pritarta 217, kas už, prieš susilaiko pritarta 218, kas už, prieš susilaiko pritarta 219, kas už, prieš susilaiko pritarta 220 už, prieš susilaiko pritarta 221 už, prieš susilaiko pritarta 222 už, prieš susilaiko pritarta 200. 23 už, prieš susilaiko atmesta. 73 už, prieš susilaiko. Neaišku. Tikrinamės dėl 73 elektroninių būdų ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. 25 už 32 prieš atmestą. 224 kas už, prieš, susilaiko pritarta 225 už, prieš, susilaiko atmestas 74 už, prieš, susilaiko pritarta 226 už, prieš, susilaiko. Neaišku. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 226 ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. 13 už 46 prieš. Raudonųjų dauguma. Taigi atmesta. 75 už prieš susilaiko. Neaišku, nes nedalyvaujate balsavimu. Dėl 75 tikrinamės elektroniškai, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 31 už 28 prieš pritartą. Septyniasdešimt šeštasis kas už? prieš susilaiko pritarta, 77 už, prieš susilaiko pritarta, 78 už, prieš susilaiko pritarta, 79 už, prieš susilaiko pritarta, 78 už, prieš susilaiko pritarta, 228 už, prieš susilaiko pritarta, pirmoji konstatuojama dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta, 31 pakeitimas kartu su 84, 83 už. Prieš susilaiko neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 83 ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. 33 už, 26 prieš pritarta, 85 už prieš susilaikė pritarta, 86 už, prieš susilaiko pritarta, 87 už, prieš susilaiko pritarta, antrasis pranešėjas už, prieš susilaiko pritarta, 88 už, prieš susilaiko atmesta, 90 už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis už, prieš, susilaiko atmesta, ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta, 91 už, prieš susilaiko atmesta, penktasis už, prieš susilaiko atmestam, 92 už prieš susilaiko pritarta, 93 už, prieš su, sulaiko atmesta, šeštasis už, prieš susilaiko pritarta, 95 už, prieš susilaiko pritarta, 94 už, prieš susilaiko atmesta. 26 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl paskutinio aštunto pakeitimų. tiksliau jis atkrinta, balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais, kaip įprasta elektroniniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 30 už 11, prieš 18 susilaikė, pritarta nuomonės projektų. Sveikiname pranešėją Karin Kalemak, dėkojame už atliktą darbą. Dabar balsuosime dėl Jorgensen pranešimo. 65 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Konsoliduotas pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 66 kas už, prieš, susilaiko priimta. 13 kas už, prieš susilaiko priimta. 14 kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 71 kas už, prieš susilaiko priimta. 17 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 72 kas už. Dagegen. Haltung ist, ab, ist abgelehnt. Tut er da schon fast weh. Kas prieš, atrodo, jau net skausminga darosi. Atkrenta daug pakeitimų. Dabar 89 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime. Balsuojame dėl antrojo konsoliduoto pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas 34 už, 25 prieš priimta. 21 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, 22 kas už, prieš susilaiko atmesta, 93 kas už, patikrinsime Balsuojame elektroniniu būdu dėl 22 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavim... Balsuojame dėl 22, balsavimas baigtas. 24 už, 37 prieš, atmesta. 93 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 95 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Konsoliduotas trečiasis pakeitimas, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko primta, antroji konsoliduoto trečio pakeitimo dalis kas už, prieš susilaiko primta. Vėl atkrenta daug pakeitimų. Šokame prie 108 Rika Maner pakeitimo kas už. Prieš susilaiko atmesta, 109 kas už, prieš susilaiko atmesta, 111 kas už, prieš susilaiko atmesta, konsoliduotas ketvirtas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau šokame, peršokame iki šešto konsoliduoto pakeitimo. Pirmosios dalies kas už, prieš susilaiko primta. Šeštojo konsoliduoto pakeitimo antroji dalis kas už, prieš susilaiko primta. Toliau vėl peršokame dokumente iki septinto konsoliduoto pakeitimo kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 146 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 147 kas už prieš susilaiko atmesta. 148 kas už prieš susilaiko atmesta. 34 kas už prieš susilaiko priimta. 35, ne, 149 kas už prieš susilaiko priimta. 35 kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl 36, 42, 43, 44 ir 61 pakeitimo kartu. Kas už? Prieš susilaiko. Neaišku. Balsuosime elektroniniu būdu dėl šių pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dvi... Šitas blokas atmestas. Toliau 44 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, 150. Dėl jo turime balsuoti. Balsuojame dėl 150 pakeitimo. Kas už? Prieš tikriname elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti 37 už 24 prieš. Gerai, kad patikriname. Vis tik priimta. Toliau 151, 153, 154, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 152 kas už, prieš susilaiko atmesta. 38 kas už, prieš susilaiko atmesta. 39 kas už, prieš susilaiko priimta. 155 kas už, prieš susilaiko atmesta, 40 kas už, prieš susilaiko neaišku, todėl patikrinsime elektroniniu būdu, balsuojama dėl 40 pakeitimo, ar visi balsavote, balsavimas baigtas, 28 už, 31 prieš, 1 susilaikė, atmesta, 41 pakeitimas kas už, prieš susilaiko, atmesta, 42 156 kas už, prieš susilaiko atmesta, 157 kas už, prieš susilaiko primta, 158 kas už, prieš susilaiko primta, 159 kas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, 40. 45. Kas už? Prieš susilaiko primta. 48. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 52. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko primta. 50. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 51. Kas už, prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt trečias, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkiasdešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 8. Patikrinsime 58 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? Ist abgelehnt. 8 dafür. E, atmestas, toliau 8 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Primta 60, kas už, kas prieš susilaiko. Primta 9 59 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 11 patikrinsime 59 pakeitimą elektroniniu būdu, balsuojame, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. 29 už, 30 prieš, vienas susilaikęs atmesta. 11 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, 62 kas už, prieš susilaiko primta, 63 kas už, prieš susilaiko primta, 64 kas už, atkrenta, atsiprašau, paskubėjau per daug, taigi galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už 16 prieš 12 susilaikiusių sveikinu Dan Jorgensen. Toliau, kadangi tikrai visiems patinka, balsuosime dėl finansinės perspektyvos. Visų pirma, mat, kolegės Matijas pranešimas, pirmas pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta, antrasis už prieš susilaiko pritarta, trečiasis už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis už. Tikrinamės dėl trečio elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 29 už, 28 prieš, pritarta ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta, penktasis už, prieš susilaiko atmesta, šeštasis iš dviejų dalių, kas už pirmąją. Dar prieš tai pasitikriname dėl penktojo elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 50 už 6 prieš milžinišką persvarą pritarta. Šeštasis iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Septintasis, kas už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis už, prieš susilaiko neaišku, tikrinamės elektroniniu būdu dėl aštuntojo. Ar visi balsavote? Vienu S ir D atstovu per daug. Dvidešimt devynius, dvidešimt septyni prieš du susilaikė pritarta. Devintasis už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už prieš susilaiko atmesta 11 e, už, prieš susilaiko atmesta, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 11. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 34 už, 21 prieš, 1 susilaiko pritarta. Antrasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Šešioliktasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Septynioliktasis, kas už prieš susilaiko pritarta, 19 atkrinta, 18 taip pat, 22 gerbrandžio kas už, prieš susilaiko neaišku, elektroniniu būdu tikrinamės dėl 22 ir visi balsavote. Balsuoti baigime. 27 už, 28 prieš Atmesta 19 antroji dalis, kas už. Prieš susilaikė. Atmesta 32 už prieš susilaikė. Pritarta. 23 už. Prieš susilaiko pritarta 24 už prieš susilaiko pritarta 25 už prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 25-ojų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 27 už 26 prieš vieną susilaiko pritarta. Pirmas konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaikų pritarta. 27 kas už prieš susilaiko atmesta 28. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 29. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 30. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 31. Už prieš susilaiko pritarta, 303 už, prieš susilaiko pritarta, 304 už, prieš susilaiko atmesta, 35 už, prieš susilaiko atmesta, 38 už, prieš susilaiko neaišku, Balsuojame elektroniniu būdu dėl 38. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 401 už 19 prieš pritartą. Toliau balsuojame dėl trečiojo konsoliduoto pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta, 403 už prieš susilaiko pritarta, 44 už Prašoma tikrintis dėl 43 elektroninių būdų tą ir darome. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritartam. 45 už. Prieš. Susilaiko tikrinamės dėl 45 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 29 už, 23 prieš 5 susilaikė, pritarta. Kem 7 už prieš susilaikė pritarta, Kem 8 už prieš susilaikė pritarta, Kem 9 už prieš susilaikų pritarta, 50 už prieš susilaikų pritarta, 51 už prieš susilaikų pritarta, 52 už prieš susilaiko atmesta 53, tiksliau tikrinamės dėl 52. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame 14. Eim. 53 už, prieš susilaiko atmesta, 54 už, prieš susilaiko atmesta, 55 už, prieš susilaiko pritarta, 56 už, prieš susilaiko atmesta, 57 už, prieš susilaiko atmesta, 58 už, prieš susilaiko pritarta, 59 už prieš susilaiko pritarta, 60 už prieš susilaiko pritarta, 61 už prieš susilaiko atmesta, 62, 63 ir 61, tiksliau dėl 61 elektroninių būdų tikrinamės, pradame balsuoti. <clears throat> Ar visi balsavote? Dėl 61 dabar balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 30 už 24 prieš 6 susilaikė pritarta 62-63 kartu. Kas už? prieš susilaikų pritarta, 64 atkrinta, 65 už, prieš susilaikų pritarta, 66 už, prieš susilaikų pritarta, 67 už, prieš susilaiko pritarta, 68 už, prieš susilaiko pritarta, galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Sveikiname pranešėją. Didelė balsų persvara pranešimui pritarta, kadangi mums tai patinka, balsuojame toliau. Ir dar prieš tai žodis teiksime Lindai Makevan. Mai trumpai dėl vadimo tvarkos noriu paklausti, kodėl e, e ekrane raudonas spalva pažymėti balsai už, o e, žalia spalva balsai prieš. Tai šiek tiek sumaišties įneša. Aš e, nieko prieš neturiu prieš spalvas, apskritai turime džiaugtis, kad ekranas veikia, nes prieš kurį laiką jo veikla buvo sutrikusi, o per pietus pabandysime išaiškinti, kodėl čia taip viskas yra. At... Toliau balsuosime dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, visų pirma dėl EFSA, pirmasis pakeitimas ir trys dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko primta, trečioji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas atsimtas, septint, šeštas atsimtas, septintas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, devintas dvi dalis, kas už, prieš susilaiko, e, tai yra prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš primta. Dešimtas pakeitimas keturios dalis, pirmoji, kas už, prieš susilaiko, oji, kas už, prieš susilaiko primta, trečioji, kas už, prieš susilaiko primta, ketvirtoji kas už, prieš susilaiko primta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Tryliktas kas už. Prieš susilaiko atmesta. Keturioliktas kas už. Prieš susilaiko atmesta. 16. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 17. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 18. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, 4 prieš, 8 susilaikė. Šis biudžeto įvykdymas patvirtintas. Kalbame apie EFSA. E, sveikinimai pranešėjai Jutai. Toliau e, ta pati tema. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pirmasis pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko atmesta, antrasis kas už, prieš susilaiko primta, trečias kas už, prieš susilaiko atmesta, ketvirtas kas už, prieš susilaiko atmesta, penktas su žodiniu pakeitimu ir ne, tiesiog su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, septintas atsimtas, aštuntas kas už, prieš susilaiko atmesta, devintas kas už, prieš susilaiko atmesta, dešimtas atsimtas, vienuoliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, dvyliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, tryliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 48 už, 7 prieš, 1 susilaikęs. Dėkoju Jutai Hauk už jos darbą ir kita agentūra ir jos biudžetas, tai yra Europos aplinkos agentūra, pranešė Juta Hauk. Pirma, pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta, antras kas už, prieš susilaikė priimta, trečias kas už, prieš susilaikė atmesta, ketvirtas kas už, prieš susilaiko atmesta, penktas kas už, prieš susilaiko priimta, šeštas kas už, prieš susilaiko. Priimta septintas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta aštuntas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta devintas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta dešimtas, kas už, prieš, susilaiko. At, e, atmesta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 49 už 5, 5 prieš, vienas susilaikęs. Šis pranešimas taip pat patvirtintas. Nuoširdžiai dėkoju visiems kolegoms už drausmingą darbą ir kadangi visiems tai patiko, 15 val. susitiksime ir balsuosime toliau. Skanaus.